galbūt pradėti posėdį. Pirmosius klausimus išnagrinėdami labai greitai. Dėl darbo tvarkės projekto noriu pasakyti, kad, kad ponas Palėdėlis netvyks į posėdį nei šiandien, nei rytoj dėl asmeninių priežasčių. Ponas Grūnė taip pat užsiemęs instituciniais reikalais. Na, o pagal septintą punktą peticijos teikėjas e, dalyvaus. Čia kalbama apie losjonų nuo saulės gamybą. O 11, 12, 13 ir 14 punkto peticijų teikėjai taip pat dalyvaus posėdėje rytoj iš ryto diskusijai apie misiją susilauksime Ispanijos e, institucijų atstovų, taip pat ir peticijų teikėjų. Ir šį klausimą nagrinėsime maždaug 11 valandą, nes ponas Grūni taip pat yra atsakingas šios klausimus užimtumo ir socialinių reikalų komitete, taigi e, jis paprašė šiek tiek atidėti šio klausimo svarstymą, o rytoj 10 valandą balsuosime dėl įtogajas pranešimo. Iturgais pranešimo. Ir taip pat dėl nuomonės na, dėl bioįvairovės, kurią parengė ponas Bostinaru. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet mes ją ir patvirtinsime. Taip pat turime patvirtinti praėjusio posėdžio jau vykusio balandžio 26-27 dieną protokolą. Jeigu niekas neprieštarauja, protokolas patvirtintas. Taip pat norėjau Jums pasakyti, kad sustiprinto bendradarbiavimo procedūra pagal 50 darbo tvarkos taisyklę dėl piliečių iniciatyvos susiduria su tam tikrais neiškumais, nes ji dabar yra analizuojama valdyboje. Tačiau mums pavyko nugalėti tam tikrus sunkumus. Buvo tam tikrų techninių prieštaravimų dėl procedūros, kurio buvo siūloma laikytis, kurios buvo siūloma laikytis. Ir dabar beliko vienas žingsnis. Turime e, parlamento valdybos patvirtinimą ir tiesiog reikia susilaukti koordinatorių sprendimo. Toks indikatyvus sprendimas jau priimtas, tačiau reikia sulaukti oficialaus leidimo dėl procedūrinių priežasčių tą sprendimą reikia ratifikuoti ir tai e, bus padaryta rytoj per koordinatorių posėdį. Kaip ir per visus komiteto posėdžius. B dalis darbo atvarkė, jeigu niekas neprieštaraus dėl tų pareiškimų apie tas peticijas, tai jos E, bus laikomos išnagrinėtomis, o jeigu ne, jos bus perkeltos į A dalį. Taigi pirmoji nagrinėjama peticija yra 5986, e, ją pateikė Teodoras Dalmaris. Peticijos autoriaus čia nėra, taigi suteikiu žodį iš karto komisijos atstovui. Labą dieną, ponios ir ponai. Noriu papasakoti apie paskutinis įvykius susijusius su šia peticija. E, dėl šią temą taip pat pateiktas ir skunda, skundas. Taigi komisija pradėjo tyrimą, e, kuris yra susijęs su septyniomis įmonėmis, kurios neturėjo leidimo veikti ir nesilaikė hygieninių taisyklių komisijai atrodo, kad Graikijos institucijos nevykdė tinkamos kontrolės ir patikrinimų, paprašėme jas pateikti savo pastebėjimus. E, dėl to ir komisija gavo atsakymą balandžio 30 dieną. Ir ten mes esame informuojami apie sprendimą veteranijos tarnybos jėgomis nuo kovo mėnesio sustabdyti prekybą toje turgaus patalpose, senosiose rentis turgaus patalpose. Ten veikia septynios įmonės. Dešimtųjų metų gegužės mėnesį vyko maisto saugos organizacijos misija ir misijos metu Graikija informavo komisiją, kad ne viena įmonė nebeveikia senosiuose rentis turgaus patalpose. Graikijos atstovai paaiškino, kad dvi įmonės buvo uždarytos, o kitos penkios yra perkeliamos į naująją turgaus patalpų dalį. Komisija ketina paprašyti Graikijos valdžios patvirtinti šią informaciją Be to, ši pozicija susijusi ir su situacija kitose Graikijos turguose. Na, o dėl skerdyklos, kuri čia minima, tai Graikija informavo komisiją dar kartą, kad būtent per maisto uh, organizacijos misija, kad e, ta skerdikla jau yra uždaryta. Taigi tokia situacija tokia. Previzos skerdikla uždaryta, na, o dėl tų septynių įmonių, kurios, kurias tyrė komisija, tai jos jau nebeveikia rentis turguje. Tačiau komisija dar nori, kad Graikijos valdžia patvirtintų šią informaciją. Labai ačiū. Ačiū. Pone, pone Rapkiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai atidžiai išklausiau komisijos atstovų, atstovės. Aš pati asmeniškai panalizavau šį atvejį ir sužinojau, kad iš septynių įmonių kurios veikia rentis turgaus mėsos skyriuje pagal mano turimus duomenis. Tai penkios iš jų yra perkeltos, o dvi uždarytos. Taip pat mane informavo, kad gegužės 19 dieną, galbūt ši data bus įdomi, taigi 19 gegužės paskutinėme sustikime maisto ir veterinarijos tarnybos misijos ir komisijos bei Graikijos atstovų sustikime. Komisija buvo informuota apie tuos pasikeitimus. Na, o dėl prevezos skerdyklos, tai pagal mano turimus duomenis ši skerdykla nebeveikia. Taip pat mane informavo, kad Previzos municipalinė taryba nusprendė, jog skerdyklos patalpos bus paverstos miesto parku. Aš galbūt šiek tiek esu sumišusi dėl to. Galbūt reikėtų užbaigti šios peticijos analizę kol dar nieko nepadarė su tomis patalpomis. Ačiū. Eh, pone pirmininkė, turiu lygiai tokią pačią informaciją kaip ir ponio Rapkiai. Bet to atrodo, kad yra 2009 metų pirmosios instancijos teismo atėnuose sprendimas 1595, kuriuo atmetamas pono Dalmaris skundas dėl šios, šios, šio pačių klausimų. Taigi priemonių jau yra imtasi Graikijoje, siekiant išspręsti šią situaciją, mm, kiek tai susiję su turgumi ir prevezos skerdikla, tai priemonių jau imtasi. Ir tik ko gero mums reikėtų užbaigti svarstyti šią peticiją ir laikyti bylą baigtą. Daugiau niekas nenori kalbėti. Pateiktas pasiūlymas užbaigti šią peticiją nagrinėti. Tačiau komisijos atstovė sakė, kad jie laukia gautinės, gautinės informacijos iš Graikijos valdžios. Dabar išgirdau, kad esame gavę e, dokumentą, kuris yra verčiamas, bet kad tinkamai viską padarytume, turėtume užbaigti šią peticiją nagrinėti tada, kai turėsime tinkamą atsakymą ir vertimą to dokumento, kurį gavome, kad žinotume, kaip tos peticijos svarstymas baigiamas. Dar reikia keletą dalykų patikrinti. Pane Rapti. Ačiū, ponė pirmininkė, kad leidote man dar kartą pasisakyti. Atsižvelgiant į šios dienos diskusiją, turiu pasakyti, kad mes buvome maloniai nustebę, e, nes matome, kad parlamentas pagal Lisabono sutartį ne, ne tik naudojasi tą pačią informaciją vienodai, kaip ir visi kiti, bet yra žingsnių pažengęs toliau negu kiti. Aišku, viską reikia padaryti oficialiai, pabaigti viską kaip priklauso ir turime sulaukti komisijos informacijos. Tačiau norėčiau pareikšti norą, kad tok, tie žodžiai, kuriuos pateikė komisija, kad a, tokia dvasia vyrautų visose atvejose, kuriais dirbame. Tai būtų puiku mūsų piliečiams.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 Ačiū. Taigi mūsų įmonė yra iš Vokietijos, esame, esame vieni iš daugelio kosmetikos gamintojų, gaminame saulės kremus su, specialiais, su specialiomis priemonėmis, tačiau komisijos nuomonė šio, šios medžiagos netitinka mm, naujausių standartų. Uh, Tačiau šie saulės filtrai, kurie naudojamas titanas, nebe galima naudoti. Taip pat vartotojai mm, nebegali naudoti tokių kremų nuo saulės ir dėja šie kremai nėra, yra nepakeičiami tam tikris atvejais. Pavyzdžiui, žmonės gali būti alergiški kitiems kremams ir šie kremai dėl saulės yra jiems vienintelė galimybė. Todėl e, manome, kad reikia gaminti saulės e, kremus nuo saulės iš natūralių priemonių, Žinome, kad kalbame komisijos rekomendaciją, tačiau yra privaloma, tą konstatavo Teisingumo teismas, bet to nacionalinių priežiūros institucijų darbas mm, liūdėjo, jog komisijos rekomendacijas paprastai yra besąlygiškai taikomos. Taip pat e, reiktų pagalvoti apie mm, mokslinį šių rekomendacijų pagrindą. Taigi čia yra supainiama ultra UFB ir UVA filtrai, bet to kai kuriais atvejais apsauga nuo saulės gali būti pernelik stipri, tai ne visuomet naudinga vartotojai. Aišku, vartotojo apsauga mūsų yra aukščiausias tikslas, yra kosmetikos pramonės apskritai aukščiausias tikslas, tačiau mineraliniai saulės filtrai turi tam tikrų pranašumų, kuriuos kurie yra pamiršti, pavyzdžiui, alerginiais atvejais, vaikams dažnai ir negalime naudoti cheminių saulės filtrų, 90 procentų saulės spindulių yra sulaikoma per mineralinius saulės filtrus, Australijoje pavyzdžiui tai yra visiškai pakankamas rezultatas, todėl mūsų manimo yra tokia e, priemonė neproporcinga, reikia taikyti išimti, priežastis įvardinau, taip pat baigdama norėčiau pasakyti, jog tas galutinis terminas džiugina kosmetikos pramonę ir suteikia mums galimybę pasisakyti, tačiau uh, gamintojai labiausiai skundžiasi ne dėl to, kad sumažėjo apyvartos, aišku, tai blogai, bet labiausiai skundžiasi vartotojai, kurie neranda jiems reikalingų produktų. Būtent dėl to mm, mes čia ir dalyvaujame. Ačiū. Grazie, il rappresentante della Commissione Roman Mokri. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė, laba diena, Prašom. Ačiū. Norėčiau pažymyti, kad e, turime gerbti abi pusės. Pirmiausia, komisijos susirūpinimą vartotojų apsaugą. Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad e, gamintojas taip pat e, nori apginti ir su, yra susirūpinęs svarbia vartotojų grupė. 80 milijonų alergiškų žmonių yra Europoje ir oda yra jautriausias žmogaus organas ir visos cheminės medžiagos būtent per odą patenka į organizmą, ką reikia, reiks daryti su vaiku, kuris yra vos keleto metų ar net mėnesių ir jam negalima ant odos stepti jokių cheminių medžiagų. Todėl turėtumėme įsiaiškinti, ar nėra alternatyvos apsaugos nuo saulės kremo atvejais, kaip galima padidinti apsaugą ir to, to pačiu naudoti natūralias kosmetinės priemonės. Ačiū. Ačiū, mano klausimas e, pratėse kolegės paklausimą. E, man įdomu štai kas, ar e, gamintojas negali pakeisdamas ženklinimą išspręsti problemą kaip suprantu, tos medžiagos nėra kenksmingos, jos svarbios alergiškiams žmonėms, taip pat jos apsaugo nuo saulės spinduliuotės, bet neapsaugo reikiamo lygių ar stiprumų, tai gal galėtumama žen, būtų galima ženklinimą pakeisti ir išspręsti problemą, tęsti gamybą Ir antrasis mano klausimas būtų, negalima įmoniai nurodyti gaminti ar negaminti, tai yra įmonės laisvas sprendimas, bet kyla klausimas, jeigu norima e, natūralią, šimtinai natūralią kosmetiką siūlyti, tai reikia, kad UFA, UFB apsauga būtų vienas prie trijų, tai yra toks reikalavimas. Tačiau tai siejasi su mano pirmoju klausimu Nesuprantu, kodėl čia toks keistas garsas iš mano mikrofono. Taigi, ar būtų galima išsaugoti gamybą ir gaminti šią produkciją pakeitus ženklinimą. Kaip suprantu, e, problema yra apsaugos intensyvumas, tačiau yra ir suderinamumo klausimas. Gali būti, kad yra žmonių, kurie gali naudoti tik tokius apsauginius nuo saulės kremus. Jamen, jeg vil blot øh, sige, at jeg synes, det er meget, det er meget vanskeligt for... Norėčiau pažymėti, kad man tikrai sudėtinga pasisakyti apie produkt, reakciją ar produktą, kuris yra parankesnis alergiškams žmonėms. Tiesiog pasakysiu, yra daug natūralių produktų, kurie yra pavojingi. Manimas, jog gamtiniai natūralūs produktai yra ne, nepavojingai, yra klaidinga. Daug augalinių ekstraktų gali sukelti siaubingų alerginių reakcijų. Mm. Ehm, norėčiau konstatuoti, kad gamintojas e, turėtų kreiptis į teismą. Negalime e, nuspręsti, ar kažkas yra pavojinga ar nepavojinga vien dėl to, kad priemonė įvardinama kaip e, natūrali, juk gali nužudyti ir augalų ekstraktai Sokratas yra puikus to pavyzdys komisijoje. Thank you, Mrs. Uh, Chairman. I would like to... Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau grįžti prie keleto dalykų. Yra rekomendacija, kurią patikė komisija ir po to yra tam tikros gairės, kurios yra įgyvendinamas pramonės įmonėse, kad būtų galima pagerinti tokių produktų žymė, ženklinimą ir atsižvelgti atsižvelgti į šią rekomendaciją. Tame ženklinime kosmetikos įmonės sugalvojo logotipą, rodantį apsaugą nuo ultravioletinių spindulių amplitudė nuo 1 iki 3. Taigi minimaliai yra rodomas, rodoma apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Buvo patiktas pasiūlymas, kad natūralūs produktai, kurie netitinka šių minimalių santykių, nenaudos tokio logotipo. Tai būtų vienas sprendimas. Taip pat dar vienas komentaras apie natūralius ingredientus. Taip, komisija mano, kad natūralūs ingredientai gali taip pat būti alergenai. Todėl mes nepritarėme pramonės atstovų nuomonėje, kad tik tai visiškai natūralūs produktai negali sukelti alergijos ar suerzinti odos, nes kartais jie gali tai padaryti. Taigi tai yra svarbiausi dalykai. Galime gamintojus paprašyti pakeisti ženklinimą, nenaudoti ultravioletinių spindulių logotipo ir kitaip informuoti vartotojus, kad produktas užtik, užtikrina tam tikrą apsaugos lygį nuo UVB radiacijos ir panašiai, tačiau tai nėra tokia pat e, apsauga kaip e, UVB, UVA radiacijos atveju. Ir reikia, kaip galima užtikrinti, kad titanio dioksidas būtų visiškai natūralus, nes vien per patį gamybos procesą šio titanio dioksido vykdomos cheminės reakcijos, siekiant išgauti titanio dioksido grinąją formą. Ir nors gamintojai aiškina, kad tai yra visiškai natūralus produktas, atliekamos tam tikros cheminės reakcijos, kad būtų galima išgrininti tą produktą. E, taigi, e, tai nėra visiškai tiesmuka. Daugiau niekas nenori kalbėti. Nežinau, galbūt galima paprašyti komisijos parengti dar vieną nuomonę. Galbūt tai būtų tinkamas būdas e, eiti toliau, kad komisija pateiktų daugiau informacijos apie ženklinimą. Galime paprašyti komisijos pateikti daugiau paaiškinimų. Ar tinkamas būtų sprendimas. Vidaus rinkos komiteto atstovai. Panašiai, na, mano klausimą buvo atsakyta, darau prielaidą, kad. Taigi, reikia įgyvendinti tam tikras sąlygas, būtent, kad būtų vienas prie trijų UVA ir UVB apsauga ir tuomet tokį produktą galima pateikti kaip e, nuo saulės apsaugantį kremą. Jeigu toks reikalavimas nevykdymas, nevykdomas, e, tokio ženklinimo, mm, toks ženklinimas neleidžiamas tačiau e, gaminti produktą galima, bet reiktų paženklinti kažkaip kitaip, tiesiog e, net nurodyti, jog šis produktas apsaugo nuo saulės spinduliuoti. E, Manyčiau, kad tai būtų išeitis. Kitu atveju reiktų gamintojai prašyti išimties, tą turėtų um, daryti būtent gamintojas, mano nuomonė. Ir daugiau klausimų tarsi nebelieka. Gaminti galima, ženklinti reikia pagal taisyklės, todėl šiuo atveju reiktų pakeisti tiesiog produkto ženklinimą. Ir būtų tiek, bent jau mano supratimas. La produttore rappresentante della, della società ha qualcosa da aggiungere? Ar gamintojo atstovai gali papildyti? Norėjau pasakyti, kad nėra taip paprasta, yra kontrolės institucijos, istorija rodo, jog panašios re rekomendacijos anksčiau ar vėliau tampa įstatymu. Todėl mes čia kažkokios sėkmingos alternatyvos mm, neižvelgiame dėl e, skirstimo į natūrales ir, natūralius ir cheminius filtrus. Svarbiausia yra tai, kad natūralūs filtrai titano dioksido pagrindu yra gaminami, bei mm, peticija rodo, kad didžiausias yra ne mūsų interesas, bet alergiškų žmonių noras toliau naudoti šios projektu, produktus, atsiprašau, manau jų naudojimo patirtis yra gera. Tiesiog e, noriu sužinoti, e, kokio pavojų galėtų sukelti natūralūs apsauginiai filtrai ir kaip stipriai jie galėtų pakengti, pavyzdžiui, alergiškiams žmonėms. Ačiū. Quindi, la, la, la posizione non, non cambia, perché non, non c'è. Taigi jūsų pozicija nepasikeitė, ar ne? Nes nėra prievalės išimti produktą iš rinkos remiantis rekomendaciją. nors ir būtų pakankama pakeisti ženklinimą, nes e, vartotojas tuomet galėtų savarankiškai elgtis, jeigu jie pažįsta produktą, jie galėtų jį pirkti kaip apsaugą nuo saulės spindulių, nors jis ir oficialiai nepripažįstamas tokiu dėl tų priežasčių, kurias čia išsiaiškinome. Taigi, ar baigėme nagrinėti šią peticiją, ar dar reikia mums daugiau paaiškinimų, ar kas nors dar nori papildyti? Ar galime pateikti peticijų autoriams konkretų atsakymą? Man atrodo, kad galime baigti šią peticiją nagrinėti. Ar tinkama būtų mano išvada, remiantis komisijos atsakymu. Taigi, peticiją baigiame nagrinėti ir atsakymę pasiūsime peticijos autoriams. Toliau šeštas punktas. 33.2009 klauso Landalio peticija. Peticijos autoriaus čia nėra. Suteiksiu žodį Nikola Kopalio iš komisijos. Labai ačiū. Šioje peticijoje klausimas, keliamas labai svarbus klausimas dėl kilmės ženklinimo. Kaip žinote, šis klausimas diskutuojamas šiuo metu atsižvelgiant į naują komisijos pasiūlymą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Komisija norėtų priminti, kad pagal dabartinę, dabartinius teisės aktus kilmės žymėjimas yra savanoriškas, reikalaujama ženklinti tik tai tuo met, kai vartotojai gali būti suklaidinti dėl tikros maisto produkto kilmės. Taip pat yra privaloma taikant tam tikras sektorinės taisyklės pagal vertikalius teisės aktus. Pavyzdžiui, produktams tokie kaip, tokiems kaip vynas, alyvų aliejus, vaisiai, daržovės, medus importuojama vištiena ar paukštiena ir žuvis. Ir komisija skatina savanoriškai teikti informaciją apie kilmę ir tokia informacija, kai teikiama, neturėtų klaidinti vartotojo. Komisija nori pagerinti šios teisės aktus dėl maisto produktų ženklinimo, kad vartotojai būtų geriau informuojami apie maisto charakteristikas ir kokybę Taip pat apie maistingumo aspektus. Šis klausimas tyrinėjimas naujo pasiūlymo kontekste dėl informacijos apie maisto produktus, konsultacijos ir poveikio vertinimai, kurie buvo vykdomi prieš pateikiant pasiūlymą, neparodė, kad kilmės ženklinimo privalomo, pri, privalomo tvarka būtų pateisinamas nes paklausa informacijai dėl kilmės skiriasi įvairiose valstybės narėse ir šis reikalavimas nėra. Ši paklausa taip pat net susijusi su visomis maisto prekėmis, tik tai su kai kuriais produktais. Todėl naujame pasiūlyme išlaikomas principas, kad e, kilmės ženklinimas yra savanoriškas, o tampa privaloma tik tuo met, kai gali būti suklaidinti vartotojai. Tačiau Kai kalbama apie savanorišką informaciją apie kilmę, naujasis pasiūlymas sugriešina taisyklės ir numato tam tikrą sistemą, pagal kurią tuo met, kai produktas pateikia informaciją apie kilmę, ši informacija neturėtų būti klaidinanti. Todėl maisto, perdirbtiems maisto produktams, apie ką kalbama e, peticijoje, tai yra džema, tai reiškia, kad jeigu informacija apie kilmės šalį pateikiama, tai reiškia, kad produktas buvo pagamintas būtent toje šalyje. Ir būtent e, tas esminis perdarimas įvyko toje šalyje. Tačiau pasiūlyme reikalaujama taip pat ženklinti kilmę arba kilmės vietą pagrindinių ingredientų. Tuomet, kai tie ingredientai yra iš kitos vietos negu gatavo produkto kilmės šalis. Kaip ir peticijoje, tai reiškia, kad jeigu džemas pažymėtas e, kaip pagamintas Pietų Afrikoje, tai reikštų, kad ir vaisiai yra užauginti Pietų Afrikoje. Kitaip, jeigu vaisiai yra iš kitos šalies, tai gamintojas turėtų pažymėti iš kur yra tie ingredientai. Taip pat šiuo metu diskutuojama, atsižvelgiant į šią naują iniciatyvą iš e, Žemės ūkio direktorato, tai yra dėl Žemės ūkio produktų kokybės, kur keliamas klausimas apie ūkininkavimo vietą, kad ji būtų pažymėta. Na, apie tai yra diskutuojama. E, ši diskusija yra žaliosios knygos rezultatas, e, kurioje, e, kuomet buvo apklausimas suinteresuotos šalis, ar reikėtų ūkininkavimo vietą nurodyti. Ir šių konsultacijų metu išgirdome prieštaringų nuomonių, kuomet vartotojai ar ūkininkai pritarė, kad būtų teikiama daugiau informacijos apie ūkininkavimo vietą, tačiau perdirbimo sektoriai, mažmenininkai nerimauja dėl kaštų ir galimų suklaidinimų potencialo. Šios dvi iniciatyvos, tai yra komisijos pasiūlymas dėl maisto informacijos ir komunikatas dėl žemės ūkio produktų kokybės vis dar nebaigti. Kilmės ženklinimo klausimas dar yra atviras ir dabar dar nežinome, koks bus galutinis šios diskusijos rezultatas. Ačiū, ar kas nors nori pasisakyti. Išklausius komisijos, man atrodo, kad mūsų visas tyrimas tuo ir baigėsi. Mes gan detaliai nagrinėjame ženklinimo klausimus Taigi, galbūt atsižvelgiant į vykstančią diskusiją Žemės ūkio komitete būtų galima užbaigti nagrinėti šią peticiją, bet pateikti ją kaip informaciją Žemės ūkio komitetui. Ir tuomet galbūt e, galima informaciją pateikti ir vidaus rinkos komitetui. Ar baigėme nagrinėti šią peticiją? Gerai. Taigi, perėmėme prie aštuntosios peticijos 1428 2009 metai ją pateikė ponas Koster, jo čia nėra, taigi suteikiu žodį komisijos atstovams. Yes, good afternoon, thank you very much. Um, the petitioner... Ačiū. Klausimas toks, ar pagerinsime situaciją savo laiku. Buvau e, atsakingas už gyvūnų e, gerovės užtikrinimą. Mano žiniomis e, moksliniai duomenys dėl bandymo su gyvūnais rodo, kad mokslas nuės daug toliau negu yra dabartinė leidimų bazė mes galėtumėm atsisakyti bandymų su gyvūnais, nereiktų, nereikia atlikti bandymų su visų gyvūnų, užtenka paimti į tam tikrą lastelių bandinį. Ta turėtumėme pripažinti. Norėčiau paraginti komisiją e, pripažinimo procedūras patvirtinti kuo greičiau. Gamintojai tikrai atsisakytų uh, E, tokių bandymų, jeigu e, būtų pripažinti e, panašus kitur atlikti, atliktų bandymų rezultatai. Taigi čia yra nemokslinės bazės, nemokslinio išsivystimo lygis, bet leidimo problema. Jeigu mes čia pasiektumėme proveržį, tai būtų gerai, kadangi aš suprantu, kokia čia yra problema, kur kabliukas slypi. Ir kodėlgi situacija nesikeičia, nežinau, ar čia mes kaip teisėkuros atstovai nesame pakankamai protingi ir išradingi, ar situacija tiesiog netaip greitai vystosi. Mes čia kalbame apie lastelių reakciją į tam tikras medžiagas Taigi tikrai nereikia atlikti bandymų su gyvūnais, užtenka atlikti bandymų su gyvūnų lastelėmis, apskritai su lastelėmis. Taigi jau dešimt metų e, tarsi egzistuoja galimybė e, proveržiai, bet e, pateikti duomenys rodo, kad bandymų su gyvūnų skaičiai auga. Kreipiamės į gamintojus ir e, Jie sako, kad mes galėtume atsisakyti bandymų su gyvūnais, tačiau tokiems bandymams aš negausiu leidimo, kad tokie produktai, bet bandymų su gyvūnais bus patvirtinti. Taigi atsidurime tam tikrame užburtame rate. Taigi reiktų intensyviai pasiteirauti komisijos ar e, leidimų išdavimo procedūros neketinama kuo greičiau pakeisti. Ačiū. Pone Auken. Dėkui, ponė pirmininkė. Dešimto dešimtmečio pradžioje ketverius metus dirbau institucijoje, kuri kontroliavo bandymus su gyvūnais. Aš atstovavau gyvūnų poziciją, taip sakant, visiškai aišku, Jeigu taikytumėme e, bandymų su gyvūnais atvejais geriausią praktiką, viskas būtų labai brangu. Tai reiškia, kad e, pramonė e, ne tik norėtų atsisakyti bandymų su gyvūnais dėl mokslinių priežasčių, bet dėl ir sąnaudų mažinimo. To neturėtumėme pamiršti. Europoje yra kitokie produktų apsaugos įstatymai nei JAV. JAV yra atvejs, jei kyla problema, iš karto e, atskrenda e, advokatų pilnas lėktuvas ir sprendžiama problema, tačiau pas mus yra atsakingas gamintojas. Todėl reiktų paklausti komisijos, ar nėra mokslinio įrodymų kurie leistų atsisakyti bandymų su gyvūnais ar jo, jo nevykdyti kažkokiu konkrečiu atveju. Ar tikrai įmanoma atsisakyti tokių bandymų su gyvūnais? Nemanau, jog pasitern, pasitarnautumėme uh, gyvūnams e, taip kaip norime. Nepamirškime, kad e, tai susijęs su nemažais pinigais, ypač patiems gamintojams. Minėjau, kad jau prieš dešimtmetį parengėme direktyvą, kurios tikslas e, visiškai atsisakyti bandymų su gyvūnais, kuriant kosmetinę produkciją. Ponas Helmer, prašom. You, Chairman, late, therefore... Ačiū pirmininkai, atsiprašau, kad pavėlavau, taigi negirdėjau visų diskusijų, taigi atsiprašysiu iš anksto, jeigu jau minėsiu kažkas, kažką, kas jau buvo pasakyta. Ypač įdomu buvo išgirsti ponoje pasisakymą dėl reguliavimo kurios galbūt trukdo gamintojams ir e, tyrėjams naudoti metodus, kuriuose nebūtų atliekami bandymai su gyvūnais. Jeigu taip yra, iš tikrųjų reikia kažką tada daryti, nes visi šiame parlamente, aš manau, pasisako už tai, kad reikėtų, jeigu įmanoma praktiškai išvengti, tai ir išvengti bandymų su gyvais gyvūnais. Įdomu, aišku, ką komisija galėtų pasakyti, ar tikrai yra kažkokiu tai um, trūkdžių. Um, pakeisti tuos bandymus, kad nebūtų naudojami gyvūnai. Taip pat ir panas Oken pasisakymo mintis įdomios dėl dažnumo tokių bandymų. Yra kampanijose m, mm, dažnai sakoma, kad mokslininkai nori um, kankina gyvūnus. Iš tikrųjų, tai netiesa, mokslininkai tikrai to nesidžiaugia ir visos mm, kompanijos, kurios užsijima tuo, gal tikrai laiko, jog bandymai su gyvūnais yra labai sudėtingi ir labai brangus. Ir tikrai, jeigu galėtų juos pakeisti kažkom kitu. Ir pabaigai, pirmininkė, noriu dar paminėti. Um, šio ryto žiniasklaidoje nuskambėjusius pranešimus apie naują vakciną nuo krūties vėžio. Šie tyrimai tik paskelbti JAV, kur buvo panaudota 12 pelių bandymuose. Ir rezultatai atrodo tikrai daug žadantis. Aš nežinau, kaip gali atlikti tyrimus dėl e, krūties vėžio e, nenaudojamas gyvų gyvūnų. Taigi, jeigu norime visiškai uždrausti bandymus su gyvūnais, nežinau, kaip tai galima padaryti, juk eina kalba apie tai, kad parlamentas atstovauja. Atsiprašau, aš atstovauju 4 milijonus e, rinkėjų, iš kurių pusė yra moteris. Taigi, kaip, kaip būtų galima tuomet pagrysti to Non ho altri interventi. E la... Eh, daugiau niekas nenori kalbėti. Ponas Postinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimi kolegos. E, šiais laikais viskas daroma gana moksliškai ir techniškai ir mes galbūt uh, tiesiog e, reiškiame politinės aistras. Man atrodo, kad priejame tam tikrą liepto galą. Šia kolega paminėjo, kad turime pripažinti, jog šie bandymai ir vertinimai taip pat e, yra tokie. Kolegos vykę į misiją į Ispaniją, nes neįmatė tą patį. Yra tam tikrų uh, aspektų, kai daromi bandymai su, su gyvūnais ar su lastelėmis yra nepripažįstami Europos Sąjungoje. Kiekviena šalis kvestionuoja įgaliojimus ir kitos šalies eksperimentų rimtumą, todėl kyla daug ginčių. Tačiau jeigu ES turi tikslą siekti tam tikro ekonominio valdymo ir įvertinti nacionalinius biudžetus prieš tai, kai jie svarstomi nacionaliniuose parlamentuose, tai manau, kad galime numatyti ir Europos mechanizmą laboratorinių eksperimentų pripažinimui. Tai būtų labai svarbu. Taigi galėtume leisti mokslui plėtotis, vystytis ir tuo pat metu sumažinantume eksperimentų su gyvūnai skaičių. Aš neįsivaizduoju, kodėl Europos komisija negali sugalvoti teisinio pagrindo ar institucinio pagrindo, per kurį būtų akredituojamos Europos laboratorijos tam tikriems bandymams gyvūnų naudojimas ir eksperimentai su gyvais gyvūnais kosmetikos pramonėje ar medicinos srityje yra susiję su būtent su jų darbo sritimi. Ir aš manau, kad Europos komisija iš tikrųjų turėtų ieškoti bendro europinio sprendimo tokiems bandymams, europinio pripažinimo tokiems bandymams, kas leistų ir siekti mokslo pažangos ir būtų galima sumažinti eksperimentus su gyvais gyvūnais skaičių. Ačiū. Na, jeigu daugiau niekas nenori kalbėti, noriu kreiptis į komisijos atstovę. Nežinau, ar galite ko nors dar papildyti šią diskusiją. Taip, Kosmetikos pramonės e, prasme, tai direktyvoje yra daug griežčiau viskas nustatyta negu kitur. Yra uždrausta visiškai naudoti gyvūnus nepriklausomai nuo išlaidų ar kitų metodų prieinamumo. Taigi yra politiškai yra pasirinkta dėl klausimo, kad mes dar galėtume panalizuoti, kokie moksliniai metodai dar prieinami. Tai mes turime tai daryti pagal kosmetikos direktyvą iki kitų metų kovo mėnesio, nes gamintojai gali naudoti tokius metodus tik tai tam, tam tikriems sudėtingiams dalykams. Na ir mes kartu su komisijos ir kitų e, įstaigų ekspertais dar analizuojame šią situaciją ir procesą pradėjome ir pateiksime parlamentui informaciją, kaip ten bebūtų, kokia pažanga pasiekta ir koks būtų galimas grafikas. Na, o dėl metodų patvirtinimų, tai bendrasis tyrimų centras nu, nu, yra sukūręs metodą, kaip vertinti tuos metodus, tačiau pagal kosmetikos direktyvą tie trys klausimai, kurie yra e, svarstomi, tai yra E, tai, kad iš tikrųjų tokių metodų mes e, daugiau ir neturime, tie galiu pasakyti. Ačiū. Šis klausimas, aišku, kelia daug aistrų. Aišku, mes visi nenorime, kad gyvūnai būtų naudojami eksperimentuose. Taigi aš siūlau e, šiek tiek padaryti nedidelę pauzę ir pagalvoti, nes ši peticija ir dar kitos šešios peticijos yra susijusios su tuo pačiu klausimu, tai yra bandymais su gyvūnais. Taigi galbūt reikėtų dar panalizuoti, paieškoti kitų priežasčių, kitų duomenų ir laukti galimybių vėl pasikalbėti su komisija. Taigi dabar siūlau eiti toliau ir siūlau panagrėti peticijas 9 punkte, tai yra 915, 1063, 1248 ir 1502. Kadangi nėra peticijų autorių, tai sutikiu žodį vėl komisijos atstovai. Ačiū, ponė pirminkė. Jums leidus norėčiau įtraukti čia ir dešimtą klausimą, dar dvi peticijas, nes jos yra ta pačia tema. Ir galbūt tada galėčiau detaliau pakalbėti atsakydama. Visos šios peticijos yra susijusios su direktyvos 8629 dėl gyvūnų apsaugos. Ir be mūsų atsakymo į tas peticijas norėčiau žodžiu pasakyti, kokie yra teisėjai, kurios pokyčiai peržiūrinčią direktyvą Mes pasiekėme politinį susitarimą iš esmės e, su taryba ir parlamentu, pirmininkaujant Švedijai. Ir per galutinį posėdį balandžio 7 dieną susitarėme dėl likusių klausimų susijusių su komitologijos klausimais, dėl to, kad, kad įsigaliojo Lisabono sutartis. Komisija mano, kad siekiant balanso tarp to, ko reikia, saugant gyvūnus ir tuo pat metu užtikrinti, kad pramonė ir mokslininkai galėtų ir toliau išgyventi ir konkuruoti ES, bet taip pat ir tarptautiniu mastu. Tai teisės aktai, projektas, kuris galbūt bus patvirtintas, e, atsižvelgia į tris svarbius aspektus dėl turinio kas yra svarbu šioms peticijoms. Tai yra viena ponios Ernt, kur siekiame uždraukti žmogbežinių bandymus, taip pat e, prašymas užbaigti bandymus su gyvūnais. Pone Čadvik dėl prašymą užbaigti bandymus su žmogbežėmis ir taip toliau. Taigi, dešimtame punkte peticijos yra e, susijęs su biglių naudojimu eksperimentams ir taip pat kur, kita peticija, kur reikalavome didesnio skaidrumą. Dėl šių šešių peticijų komisija gali patvirtinti, kad e, sutartame tekste numatyta išspręsti daugumą šių klausimų. Tekstas, kuris tikėsmės bus patvirtintas, numatys reikalavimą sistemingai etiškai vertinti tokius bandymus. E, tai nėra tas pats, kas projektų vertinimas. Na, o taip pat e, bus dalis skirta produktų leidimams, kur naudojami gyvūnai. Taip pat e, bus numatytos sąlygos teikti informaciją apie gyvūnus, apie istoriją tų bandymų ir taip toliau. Taigi yra įvairių nuostatų susijusių su, su žmogvežmėmis ir taip pat e, kokius eksperimentus su jais galima daryti. Yra e, numatytas draudimas vykdyti eksperimentus su didžiosiamis žmogbežinėmis, tačiau yra tam tikra išlyga. Pavyzdžiui, jeigu kiltų kokia e, epidemija, dėl kurios reikėtų eksperimentų. Dėl kosmetikos yra didelės pastangos dedamos ES šiais klausimais. Tai susijęs su leidimais, ką, apie ką kalbėjo kolegė. Taip pat ir siekime paspartinti reglamentavimo procedūrą, ko prašė vienas iš parlamento narių taip pat čia posėdėje. Šios direktyvos peržiūra sprendžia keturis klausimus, kurie turėtų prisidėti prie geresnio alternatyvių metodų sukūrimo. Pirmiausia, valstybės narės turėtų e, nominuoti tinkamas laboratorijas, kad būtų galima tvirtinimo darbe panaudoti daugiau išteklių. Antra, valstybės narės turėtų skatinti alternatyvas nacionaliniu lygiu. Tas pats taikoma komisija ir tarptautiniu mastu. Dėl reguliavimo priimtinumo viena problema anksčiau būdavo procedūros ilgumas kol parengiamas teisės aktas ir atitinkamų metodų tinkamumas pagal tam tikrus teisėkuros reikalavimus. Taigi ši direktyva reikalaus iš kiekvienos valstybės norės paskirti vieną kontaktinį punktą, su kuriuo būtų konsultuojamasi dėl reguliavimo tinkamumo ir tai pas, būtų paspartintas tas darbas. Na ir pagaliausiai nustatomas, nustatoma Europos referencinė laboratorija E, tokiems alternatyviems metodams. Iki šiol esama laboratorija neturėjo teisinio pagrindo, o su šia direktyva jie įgaus tokį pagrindą. Ir paskutiniai du dalykai, kuriuos noriu paminėti, tai yra skaidrumas. E, tai yra tos repeticijose iškeltas klausimas dėl biglių. Žinoma, daug erdvės didinti skaidrumą yra. Pirmiausia, etinis įvertinimas turės būti nešališkas ir skaidrus, taip pat bus reikalama paskelbti netechninės rezumė apie gyvūnų naudojimą, kai kuriais atvejais bus reikalavima, reikalavimas atbulinę datą įvertinti e, tuos eksperimentus ir taip pat statistiškai teikti informaciją apie tokius bandymus. Taigi situacija bus daug geresnė negu iki šiol. Ir paskutinis elementas, kuris labai svarbus komisijai, tai yra vykdymas. Mes manome, kad vykdymo nuostatos turėtų būti numatytos ir manome, kad skaidrumo padidinimas padidins taip pat ir laikymasi tų reikalavimų, tačiau taip pat numatytos ir reguliarios inspekcijos, jeigu to nepakaks ir jeigu kils įtarimų, kad nesilaikoma direktyvos reikalavimų, yra galimybės numatytos ES įsikišti ir inspektuoti nacionalinės inspektavimo sistemas. Dėl procedūros šiuo metu taryba turėtų bendrąją poziciją patvirtinti šią savaitę, 3 birželio. Po to galbūt parlamente galima būtų balsuoti e, rugsėjo mėnesį. Prieš tai bus balsuojama e, komitete Liepos mėnesį. E, taigi, rudenį būtų paskelbta ši direktyva ir per 24 mėnesius nacionalinės institucijos turėtų perkelti šią direktyvą. Tekstas pateiktas tarybai šiandien ketvirtadienį. Pateiksiu sekretoriatui taip pat nuorodą internete ir e, parlamento nariai galės patys susirasti šį tekstą. Ačiū. commissario, quindi passo la parola a Peticijos teikėjų yra, taigi suteikiu iš karto žodį. Um, the, um, Ačiū, aš dirbu su lygybės ir teisų alijansu ir mes pateikėme peticiją dėl uh, klausimų susijusių su Europos lygybės uh, institucijos darbu ir e, uh, airijos vyriausybės kaip 140 narių, 83 nevyriausybinės organizacijos, profsąjungos, akademikai, kiti aktyvistai. Mums labai svarbu, svarbus yra klausimai mm, airijos susiję su lygybės, kovos su skurdu, žmogaus teisų architektūra ir menkėjimas. Mm, konsideroztania Nézze e, Childers, Ellen Kelly, Gay Mitchell, Maren McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Joe Higgins, Marija Harkin taip pat remia šią peticiją, tai europarlamentarai. 2008 m. spalį lygybės institucijos biudžetas buvo smarkiai sumažintas 43 procentais nuo 5,8 milijono iki 3 milijono. Mm, ir todėl šios institucijos vadovai atsistatė vadovas atsistatydino 2008 gruodį, po to dar šeši valdybos nariai taip pat atsistatydino protestuodami prieš tokį, tokį biudžeto apkarpimą. Tokiu būdu lygybės institucija negali pakankamai nagrinėti visų priemonių susijusių su lygybės, žmogaus teisų ir apsaugos nuo diskriminacijos priemonių gyvenimu. Reikia paminėti, kad 2008 gruodį nacionalinė nacionalinis e, konsultacinis komitetas dėl rasizmo ir tarp ir kultūrų ryšių buvo e, iš viso uždarytas dėl to, kad biudžetas buvo e, šimtų procentų panaikintas. Lygybės priežiūros konsultacinis komitetas taip pat mm, dėja jo biudžetas buvo sumažintas ketviršiu. Iš tikrųjų, bendrai palyginus su teisingumo lygybės ir teisinės reformos departamento biudžeto apkarti, apkarpimais, kurie buvo tik tai nuo 2 iki 5 procentų, tai pastarų institucijų biudžetas buvo nepaprastai a, smarkiai apkarpytas. 2009-aisiais yra a, a, užsakė nepriklausomą tyrimą išanalizuoti, kaip vyriausybė apkarpė lygybės infrastruktūros finansavimą ir po to buvo pateiktas eros e, Tai yra lygybės ir teisų alijanso skundas ES dėl to, kaip buvo sumažintas e, lygybės institucijos biudžetas 43 procentais ir kaip um, personalas sumažintas nuo 53 iki 38 pareigybių aišku, kad ši institucija dabar nebegali taip pat nepriklausomai atlikti savo darbo, kadangi biudžetas neapsaugotas nuo vyriausybės ministrų kaprizų. Be abejo, kad tai tai prieštarauja tarptautiniai pažangiai praktikai. Dabartinė struktūra ir visos funkcijos lygybės institucijos negali tinkamai atspindėti Paryžiaus principų įgyvendinimo ir 2000 metų um, ra, e, rasių direktyvos rekomendacijų ekri rekomendacijų. Aišku, kad um, mažiau atvejų yra analizuojama, yra iš esmės sumažėjęs nevyriausybinio, e, nevyriausybinio organizacijų sektoriaus dalyvavimas. Dabar aš norėčiau Farel kolegai perduoti žodį, kad jis galėtų um, truputėlį papasakoti plačiau apie tai, kaip, ka, iš ko susideda mūsų skundas Europos komisijai ir Europos parlamentui. Aš esu Orla Faro Carroll, ehm, komisijos pareigūnė buvusi, užsijimu e, kovos su diskriminacija teise. Taigi reikia pasakyti, kad Airijos vyriausybė prisidengė tuo, kad mažino viešojo sektoriaus išlaidas ir iš esmės apkarpė biudžetą, kad dėl to pateikiamas yra lygybės ir teisų alijanso skundas. Aišku, kad e, šis biudžeto apkarpimas, kaip teigia šis alijansas, yra um, siejamas, aišku, su, su, su tuo, su bendrais biudžeto apkarpimais ir tai iš, tačiau toks apkarpimas iš esmės pakenkė lygybės institucijos e, gebėjimams tinkamai veikti kaip efektyvia institucija, kuri užsima ES lygybės direktyvų numatytomis funkcijomis, funkcijų vykdymu. Ir era teigia, kad Airija nebe, negali pateisinti šitokio išpolio prie tokią specializuotą instituciją tuo, kad, kad yra um, mažinamas finansavimas, nes nėra tinkamai gyvenimi lygybės įstatymai. Aš, lygybės institucija turi vykti penkias funkcijas pagal ES teisės aktus. Tai yra padėti nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos dalyvavimo, e, kad jie galėtų teikti teisinius skundus, antra, tai, atlikti tyrimus dėl diskriminacijos, trečia, teikti ataskaitas ir rekomendacijas, ketvirta, e, dalyvauti e, teisminėse administracinėse procedūrose nukentėjusių vardu, atstovaudami nukentėjusių pusę ir penkta, turi būti nepriklausoma vykdydama visą savo funkciją. 2008 spalį lygybės institucijos biudžetas buvo sumažintas 43 procentais padidintas nuo 5,87 milijono iki 3,3 milijonų. Aišku, kad e, ir, ir, paskui, ir personalas buvo labai sumažintas nuo 53 iki 38, po to jis buvo dar padalintas ir perkeltas. Iš tikrųjų prarasta labai daug patyrusių specialistų. E, 2009 rūpjūtį lygybės institucijos va, e, teisinė patarėja atsistatydino, jos niekas nepakeitė iki šiol. Mes galvojame, kad iš tikrųjų atsiranda milžiniška spraga, kad e, ši institucija nebegali efektyviai atlikti savo funkcijų pagal ES direktyvas. 2007 e, ataskaitoje komisija parlamentui kalbėjo apie e, rasių direktyvos įgyvenimą, sakydama, kad e, labai svarbu yra užtikrinti lygybės institucijų veikimą ir finansavimą. 2007 metais tai yra Europos lygių galimybių visiems metams e, ministrų taryba pateikė rezoliuciją, kur paragino valstybės užtikrinti specializuotų lygybės institucijų veikimą, užtikrinti, kad jos turėtų tinkamą finansavimą ir žmogiškus išteklius tačiau dėje Airijos vyriausybė uh, būtent ant lygybės institucijos sumetė visą didžiausią finansinių apkarpimų naštą ir tikrai apkarpė biudžetą visiškai neproporcingai ir nelygiai palyginus su kitomis institucijomis. 43 procentai sumažintas biudžetas yra tikrai neproporcingas palyginti su tuo, ką vyriausybė padarė kitose srityse, kaip teigia lygybės ir teisų alijansas. Panašu, kad e, kai tik tai buvo sumažintas biudžetas, labai smarkiai sum, suma, susiaurėjo šios e, lygybės institucijos veikla. Lygybės ir teisų alijansas atliko tyrimą ir sako, kad tokiu būdu e, ši institucija nebegali būti visiškai nepriklausoma. Mes galvojame, kad lygybės institucija buvo e, išskirta e, ir ant jos griuvo visa, visa baudžiamoji našta, e, biudžeto apkarpimo našta. Panašu, kad Airijos vyriausybė buvo nepatenkinta dėl to, kad buvo daug spauda nuskambėjusių atvejų ištirta, kur buvo būtent nagrinėjami diskriminacijos atvejai, kuriuose atsakomybė teko valdžios institucijoms ir pareigūnams. Čia mes kalbėtumėm apie tai, kad nacionalinės institucijos turi būti nepriklausomos, o šiuo atveju vyriausybė labai neproporcingai apkarpė biudžetą tokiu būdu, pakengdama institucijos nepriklausomumui. Mes žinome, kad valstybės narės turi galimybę rinktis, kaip įgyventi direktyvas, tačiau šis pateiktas skundas komisijai ir Teisingumo teismui yra būtent dėl lygybės direktyvų, nes mes galvojame, kad visos priemonės turi būti pritaikytos, kad direktyvos būtų įgyventos efektyviai ir iki galo, kad nebūtų kad, kad e, valstybės narės visas pareigas įvykdytų. Tai reiškia, kad valstybių narių veiksmai turi būti progresyvus ir testiniai, o ne grįžti atgal. Pas Tarėjai teisės aktai dar labiau e, e, ragina stiprinti lygybės institucijas veikiančias pagal ES teisę. Ir mm, naujoji lygybės direktyva, kuri dabar yra derinama ministrų taryboje su, su Europos parlamento pataisomis, numato numato reikalavimus valstybėms narėms būtent užtikrinti, kad būtų tinkamai finansuojamos ir nepriklausomai veikiančios institucijos, kurios propaguotų lygų visų ES piliečių um, traktavimą. Ir jeigu yra žengiama taip Airijos vyriausybės atgal, tai būtent e, pažeidžiamas tas principas, kad, bū, kad veiksmai turi būti progresyvūs, kad negali būti grįžimo atgal prie žemesnio standarto. 2010 e, e, sausį alijansas gavo komisijos pranešimą, kad ne, komisija nesijims pažeidimo procedūros dėl um, alijanso patikto skundo. Uh, kadangi direktyvose yra nustatyti minimalų standartai, taigi nėra konkrečiai kalbama apie tai, koks turi būti konkretus tokių specializuotų institucijų finansavimas. Komisija taip pat pareiškia, kad ji negalvoja, jog lygybės institucijai skirtas finansavimas, kuris yra numatytas dabar, yra kokia tai kliūtis atlikti mm, užduotis pagal direktyvą. Tai ir alijansas puikiai supranta, kad aišku, skirtingas yra finansavimas skirtingose valstybėse narėse, atsižvelgiant į um, mm, biudžetą prioritetus, gyventojų skaičių ir taip toliau. Tačiau mes galvojame, kad ES teisė numato, jog tos institucijos, kurios yra atsakingos už direktyvų įgyvendinimą, turi turėti galimybę efektyviai atlikti savo užduotis. Tuo tarpu, kai lygybės institucijai mm, yra mm, atimta pusė biudžeto, personalas sumažintas 25 procentais, taigi institucija nebegali tinkamai atlikti jai patikėtų užduočių. Dabar vyriausybė, dabar mūsų Aljansas atlieka tyrimą visose 20, 27 valstybėse narėse. Mes galvojame, kad Airijos skundas ir peticija tikrai turi būti išanalizuoti su deramu dėmesiu, atsižvelgiant į, ir į galiojančias lygybės direktyvas, ir į direktyvą, kuri dabar yra derinama, dėl to, kad būtų ir tinkamas finansavimas, ir tinkamas personalas garantuotas specializuotoms institucijoms. Ačiū, Klaus Šmit komisijos vardu. Ačiū. Norėčiau pažymėti, kad e, komisija puikų dialogą palaiko su peticijos autoriais, lyg, e, lygių galimybių ir teisių alijansų vardu. Mums suteikė daug informacijos ir ši informacija buvo pakankamai naudinga, suvokėme, kad jie atstovauja didelę airijos pilietinės visuomenės dalį. E, mažai ką galiu pridurti, buvo atliktas labai išsamus darbas, bei pasakysiu, kad keturios direktyvos reglamentuoja nediskriminavimo ir lygių teisių klausimus. Jose pareigojo valstybės narės užkirsti kelią diskriminavimui bei kurti atitinkamas kompetingas institucijas. Atitinkamai tos institucijos turi būti aprūpintos tinkamomis e, lėšomis, kurių pakaktų atlikti e, reikalingą veiklą, skelbti ataskaitas, tyrimų rezultatus, atlikti pačius tyrimus, atstovauti nukentėjusiosius ir tą pabrėžė lygių galimybių ir teisių alijanso vardas. Airija e, buvo e, laikoma geros praktikos pavyzdžių, kaip turi funkcionuoti lygių galimybių institucija. Komisija labai sunerimo e, gavusi skundą paraleliai šią peticijai 9 metų rugsėjį gavome, kaip jau minėjau, atsakėme, kad direktyvos nustato minimalius standartus ir ten nėra nurodyta, kiek konkrečiai pinigų turėtų gauti lygių galimybių institucijos. Kadangi alijansas nusivylė mūsų atsakymu, e, tai dar pažymėjo, kad tik nuo 20 metų ir vėliau taps regimi šių biudžetų karpimų rezultatai. Taigi, atsižvelgiant į esamą situaciją, reikia konstatuoti, kad nėra jokių teisinių galimybių apkaltinti Airiją trukdant lygių galimybių institucijai atlikti savo darbą, kurią ji turėtų atlikti pagal esamas direktyvas. Aišku, komisija yra susirūpinusi, bet mums reikia teisinių įrodymų, kad šie karpimai nepaprastai apsunkins lygių galimybių institucijai atlikti savo veiklą. Ateityje Tokių įrodymų gali atsirasti, kaip mi patys minėjote. E, mes atliekame savo tyrimą, turime e, surinkti įrodymų. Savo atsakymę alijansui pažymėjome, kad šią akimirką negalima pradėti sutarties pažydimo procedūros, bet puikiai suvokiame, kad e, valstybės narės turi visiškai įgyvendinti direktyvas net po jų perkelimo. Todėl būsime labai dėkingi už bet kokią naują informaciją šią temą. Ačiū. Grazie, kolega Harkin. Ačiū, kolegė Harkin. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju komisijai už pozityvų atsakymą. E, labai malonu girdėti, kad Airijos institucija laikoma pavyzdžių, todėl labai gaila dėl to, kas įvyko. Kolegos iš Alijanso labai aiškiai išdėstė jų poziciją, aš neketinu nieko papildyti, nes jie viską aiškiai pasakė. Turiu keletą trumpų komentarų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jie kalbėjo apie e, e šios, šio alijanso e, nepriklausomumą, nes jų darbas parodė, kad jie ryštasi kovoti su sistema ir, man atrodo, jie sumokėjo kainą už tai. Man atrodo, kad tai, kad komisija giria lygių teisų institucijos darbą, tai reiškia, kad galbūt kai jos darbas buvo netgi per geras tiems, kurie buvo, e, turėjo galimybės e, sumažinti finansavimą tą tai institucijai. Darbuotojų sumažėjo nuo 53 iki 38, vadovų taip pat sumažėjo labai smarkiai. Taigi, iš tikrųjų, tikrai negali ši, šis alijansas veikti teisingai. Komisija teisingai sako, direktyva yra minimalus standartai. Tačiau 43 procentų sumažinimas e, įvykdytas, o jeigu būtų 93 procentų e, sumažinimas, ar tai ką nors reikštų? Malonu, kad komisija tyria, kaip lygių teisų institucijos veikia visose valstybėse narėse gyvendinamos direktyvą. Tai yra pakankama priežastis išlaikyti šią peticiją atvirą ir tuomet, kai turėsime duomenų iš komisijos, būtent kokia yra situacija, tada galėsime apsispręsti. Na ir pagaliau, kaip peticijos autorė teisingai pasakė, E, kad viena iš direktyvų yra užstrigusi taryboje, kur pats parlamentas yra paprašęs, kad tokios institucijos būtų tinkamai aprūpintos ištekliais. Ir mūsų kaip peticijų e, komiteto atsakomybė yra išlaikyti, palikti šią peticiją atvirą, kol gausime komisijos rezultatus ir tuomet galėsime šį klausimą panalizuoti vėl. Ačiū. Ačiū, ponas Derosa. Labai ačiū. Dėkuoju peticijos autoriems už aišku pristatymą šiuo atveju. Su šiuo klausimu užsiminėjau seniai ir turiu klausimų komisarui. Turėjau klausimų komisarui Spidlai prieš jam išeinant iš komisijos, prieš tai, kai jį pakeitė naujas komisijos narys. Man atrodo, kad esamai direktyvai yra tam tikrų trūkumų Jeigu principas yra tas, kad e, nustatoma direktyvomis minimalus reikalavimai, o finansavimas turi būti toks, kad visos funkcijos numatytos direktyvoje turi būti įvykdytos, tai kyla klausimas, kokio lygio funkcijos, funkcijos turi būti vykdomos tam, kad būtų vykdoma direktyva. Ar pakanka išnagrinėti vieną bylą per metus? Ar pateikti vieną ataskaitą per metus? Kaip komisija apibūdina tą minimumą? Ar galų gale e, viskas susiveda į tai, kiek vyriausybė norės finansuoti. Žinoma, kad institucija negali dirbti taip, kaip dirbo anksčiau, taip drastiškai sumažinus jos biudžetą. Darbuotojų skaičių, e, dėl ko neteko jie e, teisės, teisininko. Iš tikrųjų, institucija nebegali veikti taip, kaip veikia anksčiau. E, Turim galvoje, kad komisija nekartą sakė, jog Airijos lygių teisų institucija buvo geros praktikos modelis, pavyzdys. Taigi kas yra dabar. Atrodo, dabar tokia esame situacijoje be išeities. Ir aš galvoju, ar nereikėtų dar kartą grįžti prie direktyvos, e, kuri, kaip Harkin sakė, yra įstrigusi taryboje. Ir pasižiūrėti, ar negalime pateikti ten dar pakeitimų kažkokiu. Tačiau aš manau, kad šis komitetas iš tikrųjų turi palikti šią peticiją nebaigtą nagrinėti, bet taip pat turime pareik, paprašyti komisijos nustatyti tam tikrus minimalių kriterijų vykdymo uh, rodiklius. Žinome, kad ne viena valstybė narė sekė pasiekė Airijos pavyzdžių mažinant biudžetą, taigi gali atsitikti taip, kad regresas įvyks visoje Europos Sąjungoje E, lygybės klausimų srityje. O tai yra vienas iš fundamentalių ES tikslų - užtikrinti visų lygybę. Tai yra sutartise numatytas tikslas e, - užtikrinti žmogaus teisės ir užtikrinti lygybę visuomenėje. Turime palikti šią peticiją atvirą, kad gautume iš komisijos informacijos kažką daugiau ne tik dėl to, kaip įvertins kitų institucijų darbą valstybės narėse, bet dėl to, kas yra tas minimumas ir kada komisija laikys, kad direktyvos vykdymas yra pažeistas ne tik Airijoje, bet ir kitose šalise. Tai mums reikia tokios kietos faktinės informacijos apie tą minimumą ir reikėtų dar panalizuoti skirtai direktyvų reikalavimus. Ačiū. Ačiū kolega Higgins. Kai ponė Molin ir ponė Ofaren eh, pristatė savo poziciją, akivaizdu, kad jos kalba eh, nemažos airijos gyventojų dalies vardų, ypač tos dalies, kuriai eh, reikia padėti užtikrinti, kad būtų jų teisių paisoma, kad lygios teisės būtų įgyvendinamos. Todėl iš šį susirūpinimą reikia labai rimtai reaguoti reaguoti. Kai ankstesnis institucijos vadovas atsistatynino dėl e, biudžeto karpimų, jis atkreipė dėmesį tai, kad neproporcingai buvo sumažintas biudžetas 43 institucijai, lyginant su 2-3 procentais kitoms institucijoms. Akivaizdu, kad tai yra Airijos vyriausybės politikos e, dalis. Vietoj to, kad būtų už užtikrintos e, lygios teisės turimi kiti prioritetai. E, pateiktas e, komisijos atsakomas nėra įtikinimas, mažų mažiausia. Tačiau komisijos veiksmai ir atsakymai yra prieštaringi, juk tai ta pati komisija, kuri e, vis, iš viso Europos valstybių reikalauja, jog būtų mažinami deficitai kaip atkirtas e, spekuliantams finansijų rinkoms ir Airijos e, vyriausybė pristatoma kaip bus pavyzdys, kaip reikia neproporcingai ir siaubingai mažinti išlaidas. O tuo pat metu yra smerkiama Airijos vyriausybė, bei sakoma, kad vis dėlto reikia tam tikrų lėšų užtikrinti lygių teisių institucijai. Būkštauju, jog negalime kažko daugiau tikėtis iš komisijos. Prieštaravimas atsakymė yra labai akivaizdus iš vienos pusės pažymima, kad lygių galimybių institucijos turi e, turėti pakankamai lėšų, kad galėtų įgyvendinti visas jiems direktyvos patikėtas užduotis. Tačiau iš kitos pusės prieštaravimas jau tai yra minimalių reikalavimų direktyvas ir nenustatomos nei minimalus finansavimo lygis, nei organizacijos pobūdis, struktūra ir taip toliau. Taigi tai tėra popierinė lygių galimybių darbų tvarkė. E, tai akivaizdu. Esu tikras, kad e, komisijos darbuotojai suvokia šį prieštaravimą ir dėl to nerimauja, bet turėtumėme atidžiai panagrinėti apie tai, kiek konkrečiai lėšų reikia, kad lygių galimybių darbo tvarkė būtų įgyvendinta visose valstybėse narėse ir šiuo konkrečiu atveju Airijoje. Manyčiau, kad e, būtina užtikrinti tam tikrą finansavimo lygį, kitu atveju ši institucija bus nefunkcionali. Manyčiau, ponė pirmininkė, mums reiktų pasiteirauti Airijos komiteto vardu atsakyti už savo veiksmus šioje srityje. Tai yra labai akivaizdu ir tie veiksmai labai liūdina, todėl tokio atsakymo galima paprašyti. Ar norite kažkas užduoti klausimą? Taip, prašom kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. E, akivaizdu, kad mus baudžia ne dėl to, kad esame, e, kad esa, yra organizacija ne dėl to, kad yra silpna, bet dėl to, kad yra pernelik stipri ir aktyvi. Toks įspūdis man susidaro po išgirstų nuomonių ir komisijos pozicijos. Tai nutiko ne mano gimtinėje Rumunijoje, kur valdžia kasdien pažeidinėja piliečių teisės ir tai nutiko Airijoje, pavyzdinėje šalyje, tai yra neprimtina finansinės ir ekonominės krizės akivaizdoje žmogaus teisų pažeidinėjimai ir diskriminacija tampa e, kasdieniniais tragiškais įvykiai, įvykiais. Europiečiams reikia nepriklausomos patikimos institucijos, kuri gintų jų teisės, atstovautų juos jiems nereikia, kad e, tokioms institucijoms būtų mažinamas finansavimas, mažinami etatai, kitaip plėčių lūkesčiai tikrai liks neišsipildę. Jeigu mes panagrinėsime ekonominės krizės e, poveikį, pamatysime, kad diskriminuojami pagyveninė žmonės, jaunimas diskriminuojamas, mažumos taip pat tam tikrų lygių diskriminuojamos. Taigi kur tas teisėjas, kuris galėtų apginti diskriminuojamų teisės tiek Airijoje, tiek ir kitur. Todėl raginu neužsimerkti bei nenusiplauti rankų. Aišku, reikia sutvarkyti viešosios finansus, bet ar 3 milijonai eurų turi tokią milžinišką įtaką airijos viešiesiams finansams, kad reiktų taip sutrikdyti šios institucijos e, veiklą, tikrai raginu paprašyti airijos e, vyriausybės atsakymą, bei raginu komisiją būti budriai labai atidžiai išnagrinėti, kaip funkcionuoja panašios institucijos visoje mm, Europoje. Mes kalbame apie piliečių teisės, kurias turi ginti e, institucijos sukurtas pagal Europinės direktyvės. Taigi tai yra mūsų įsipareigojimai ir mūsų atsakomybė. Ačiū. Sinaru, quindi la, la proposta che mi sembra sia stata formulata da tutti. Ačiū. žalos padaryta Natura 2000 kitoms saugo, e, e, vietoms ir labai svarbioms paukščių apsaugos vietovėms. Aš norėčiau paminėti Kaliakarą vietovę, kur praėjus dviem metams nuo vėjo jėgainių pastatymo jau nebeįmanoma atkurti natūralią buveinę. Ten tu, tu, tu, step, stepių buveinė nebe, nebeįmanoma jos atkurti Ir toliau yra statomos vėjo jėgainės ir kitose stepių buveinėse. Čia investuotojas yra vokiečių kompanija. Dėl šių vėjo jėgainių yra ir teismo byla pradėta, nes vyriausybė pabandė sustabdyti uh, tų e, vėjo jėgainių uh, plėtrą, tačiau kol kas dar byla nebaigta nagrinėti. Bet to 2010 sausį keulių ferma pradėta eksploatuoti viena vietovėje, kuri yra siūloma, bet nėra paskirta Natura 2000 apsaugos vietovė. Tai irgi pažeidžia ES teisės aktus. Bulgarijos paukščių apsaugos draugija labai džiaugiasi, kad komisija pradėjo pažeidimo procedūras, tačiau Bulgarijos valdžia nerodo jokių ženklų, kad ketintų pakeisti savo požiūrį, nežiūrint to, kokių veiksmų buvo imtasi. Buvo pabandyta sugriežtinti vėjo jėgainių um, statybos tvirtinimo procedūras, kad kiekvienai tokiai e, jėgainiai būtų visų pirma atliekama poveikio aplinkai įvertinimas. Mes taip pat pabandėme mm, užsitikrinti, kad būtų moratoriumas pritaikytas vėjo jėgainių statymui, tačiau e, tos pastangos žlugo. Mm, neseniai pasikeit, įvykus pasikeitimams vyriausybėje vis tik tai nepasikeitė joks požiūris į, tai, ko, į tas vietovės, kurios turi būti saugomos vietovės pagal e, ES teisės aktus. Gamtos apsaugos teisės aktai, ypač paukščių e, buveinių, gamtinių buveinių mm, direktyva ir nustato ES tikslus dėl tvaraus vystimosi, išsubalansuotos plėtros ir valstybės narės tikrai negali čia kažkaip tai rinktis įgyventi ar ne tas nuostatas. Atėjo laikas, kad komisija jau ne nebesiuntinėtų vien tik tai um, griežtų raštų, nebesitenkintų vien tik tai uh, Bulgarijos vyriausybės pažadais. Mes manome, kad komisija turi imtis griežtų uh, veiksmų ir birželio viduryje pas, pasiūsti labai konkretų perspėjimą dėl to, kad mm, Bulgarijos valdžia nesima reikiamų priemonių apsaugoti tokias buveinės ir kad būtų e, teismo byla pradėta dėl Kalėkaros vietovės apsaugos. Taip pat norime, kad komisija birželio viduryje priimtų patvirtintų nuomonę dėl Bulgarijos veiksmų ir nesugebėjimo užtikrinti Natūra 2000 vietovių apsaugos Bulgarijoje. Mes nerimaujame, kad komisija galbūt neturės galimybių imtis visų veiksmų, vis, viso masto veiksmų, todėl aš noriu kreiptis į peticijų komitetą, padėkoti už šią galimybę e, pabrėžti didžiulės problemas, kurios yra Bulgarijoje, kad gerbimi parlamentarai apie tai žinotų ir galėtų imtis veiksmų ir paraginti komisiją gal galbūt surenkti sutikimą su aplinkos komisaru, kad būtų galima išanalizuoti situaciją Bulgarijoje ir kad būtų galima pabrėžti tai, jog reikalinga e, investuoti tinkamus išteklius į tai, kad būtų galima sustiprinti reikalingų teisės nuostatų įgyvendimą. Ir labai svarbu, kad gerbiami Europos parlamentarai galėtų atvykti į Bulgariją ir patys vietoje pamatyti, kokia yra situacija galbūt būtų galima pakviesti ir Bulgarijos aplinkos ministrą į peticijų komiteto klausimus, kad gerbiami Europos parlamento nariai turėtų galimybę išanalizuoti Bulgarijos vyriausybės požiūrį į ES gamtos apsaugos teisės aktų įgyvendimą. Ačiū uždėmesi. Gra Grazie. Dėkojame. Atsiprašau. Toliau. Ponas Kašman, komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, šios peticijos jau buvo nagrinėjamas komitete ir pabandysiu dabar pateikti naujausią informaciją, ypač atsižvelgiant į tai, ką pasakė peticijos autoriai. Kaip ji paminėjo, dvi peticijos yra tarpusavėje susijusios. Jos apima didelį spektrą įvairių strateginių klausimų susijusių su paukščių ir buveinių direktyvos gyvendinimo klausimais Bulgarijoje. Jos yra susijusios su atskirais, atskiromis pažydimo procedūromis, kurios, kurias yra pradėjusi komisija. Pabandysiu paminėti svarbiausius komisijos e, atsakymo į šias peticijas ir susijusius skundus aspektus. Pirmiausia, tai yra vietovių nustatymo klausimas. Mums reikia jas nustatyti pagal paukščių direktyvą ir be to reikia pripažinti vietovės pagal buveinių direktyvą. Dėl paukščių direktyvos reikalaujamo vietovių nustatymo klausimą Bulgarija yra nustačiusi visas svarbiausias paukščių gyvenamas vietovės nustatytas Bulgarijai, tačiau yra klausimas dėl tuo nustatymo tinkamumo kai kuriais atvejais. Todėl komisija bendrauja su Bulgarijos institucijomis, patikrinant tai, ar ypatingos apsaugos vietovių ribos yra užbaigtos ir teisingos. Tai yra gana daug laiko užimantis darbas, turime patikrinti labai daug informacijos, įvairius šaltinius ir nuorodas, tačiau mums atrodo, kad e, po keitimosi nuomonėmis e, ir informacija e, su Bulgarija ir atsižvelgiant į peticijos autorių informaciją, mes galėsime žengti tolesnius žingsnius per teinčius kelias mėnesius. Nenoriu daugiau nieko sakyti, daugiau, nes nenoriu užbėgti už akių tai pozicijai, kurią patvirtins komisija ir jos kolegija. Tačiau mes šiuo klausimu dirbame ir dirbsime ir toliau per ateinančius kelias mėnesius. Toliau perinant prie klausimo dėl vietovių pripažinimo pagal buveinių direktyvos reikalavimus. Manau, jog yra svarbu pastebėti, kaip ir anksčiau esame pastebėję, kad Bulgarija iš esmės pasiūlė labai didelį, didelę savo teritorijos dalį įtraukti į Natura 2000 tinklą. Tai yra 34 procentai nacionalinės teritorijos, antras pagal dydį skaičius ES. Tai yra svarbus pastebėjimas. Tačiau tai nereiškia, kad darbas jau baigtas, kai kalbam apie atskiras vietovės ir buveinės. Mano kolega Papulijos pasakys, papasakos daugiau, ir, kokia yra stadija to proceso, užtikrinant, kad visos buveinės ir rūšis būtų saugomos. Perinant dabar prie to aspekto, kad būtų užtikrinta, jog visos vietovės būtų tinkamai saugomos, tai peticijos teikėja teisingai pastebėjo, jog vykdomos pažeidimo procedūros iš komisijos pusės. Yra specifinis pažeidimas susijęs su Kaliakra vietove, ką minėjo ir peticijos teikėja. Taip pat yra strateginė byla susijusi su plačiau paplitusią problemą, kai netinkamai įvertinamas siūlomo, siūlomų darbų poveikis. Ir mes esame pasiuntę laišką Bulgarijai e, šiuo klausimu kovo mėnesį. Taigi mums reikia dar patikrinti daug duomenų, daug mokslinės informacijos prieš e, einant toliau tokiais atvejais. Mes taip pat e, patikėme teisingumo teismui pak, e, kitas, e, palyginama, nu, kitas panašias bylas ir visą laiką mums e, pavykdavo įtikinti teismą, kad tie duomenys, kuriuos turi, kuriuos mes teikėme, yra pakankami, kad būtų šalies veiksmai, būtų šalies pasmerkti. Taigi mes pirmiausia norime užtikrinti, kad mūsų duomenys, duomenų patek, pakaktų, kad būtų galima įtikinti teismą, kad būtų galima pradėti teismo procesą. Tačiau noriu pabrėžti, kad mes ir toliau šias, šios atvejus nagrinėjame. Ir savo laiku paprašysime kolegijos priimti sprendimus šiais atvejais per kelias ateinančius mėnesius. Be pažeidimo procedūrų mes taip pat diskutuojame su Bulgarijos institucijomis, stengdamėsi jas įtikinti, kaip svarbu yra gerinti apsaugos priemonės. Bulgarijoje kovo mėnesį surengėme seminarą Sofijoje, kuris buvo skirtas Bulgarijos pareigūnams, kuriame bandėme paaiškinti, kokios yra taisyklės taikomas Natura 2000 vietovėms, vėlgi siekiant pagerinti Bulgarijos e, įgyvendinimą pagal dviejų direktyvų reikalavimus. Ir mes tikimės, kad šie klausimai ir toliau bus sprendžiami tiek iš komisijos pusės. Ir mes informuosime komitetą, kokia pasiekiama pažanga peticijų klausimais. Dabar noriu paprašyti kolegos papasakoti, kokia yra situacija dėl vietovių pripažinimo pagal buveinių direktyvą. Labadiena. Noriu papildyti šiek tiek, kai kalbant apie buveinių direktyvos reikalavimus, e, pažymint tam tikras teritorijas, nustatant teritorijas, nacionalinis sąrašas, kurį pasiūlė Bulgarija, buvo įvertintas prieš du metus taip vadinamame biografinėme, biografinėme seminare. Tačiau apie 30 procentų, tai sudaro apie 30 procentų visos, e, visos teritorijos. Na, yra tam tikrų spragų ir Bulgarija apsėjame e, užpildytas spragas, viena vertus, o kita vertus ji įsipareigoja atlikti tam tikrus mokslinius tyrimus, kad galėtų vykdyti stebėjimus vietoje ir patikslinti situaciją. Nuo 8 metų rugsėjo mėnesio tam tikros nedidelės spragos jau užpildytos, tačiau dėl didesnių a, tyrimų dėl aštuonių vietovių ir rušių dar imtasi tam tikrų tyrimų, tačiau dar jie nebaigti, komisija nuolat kontaktuoja su Bulgarijos institucijomis ir yra sutarta, kad komisija suteiks šiek tiek papildomo laiko, kad Bulgarija galėtų užbaigti e, tos e, stebėjimus ir galtinis terminas, dėl kurio yra sutartas, yra šių metų ruduo, šių metų spalio mėnesis ir po to komisija iš naujo įvertins e, tų teritorijų nustatymo tinkamumą. Ačiū. Ačiū komisijai. Prieš sutikiant žodį peticijos teikėjai norėčiau steikti žodį komiteto autoriams, ponas Bostinaru ir po to ponia Aukan. Pone Bostinaru, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju viešniai iš Bulgarijos, na, o toliau vėl kalbėsiu angliškai. Viena. Žvelgiant į faktus, ne tik į nuotraukas, bet ir statistiką, peticijos turinys patvirtina tragišką situaciją dėl mūsų ataskaitų apie bioįvairovę. Tai yra faktas. Antra, tai ne tik yra patvirtinta, bet tai parodo ir blogėjančią situaciją, kas rodo, kad kai vyriausybės, nacionalinės vyriausybės ir komisija per ilgai laukia, kol prieš imdamosi veiksmų, pasirodo, kad yra ne tik per vėlų, bet kad situacijos jau nebegalima pakeisti. Na ir žvelgiant į Kaliakros nuotraukas, kur pristatyta vėjo jėgainių ir matome dykumą, kokių dar mums reikia įrodymų prieš imantis veiksmų. Trečia. Kartais nacionalinės vyriausybės yra per silpnos, kai reikia kovoti su dėl didelių ekonominių įsipareigojimų, kovojant su didelėmis daugianacionalinėmis bendrovėmis tarptautinėmis bendrovėmis, nes čia kalbama apie pinigus ir pelną. Tai yra labai svarbu, o vyriausybės susiduria su didžiuliu spaudimu. Iš vienos pusės, iš investuotojo, ekonominės bendruomenės pusės, o antra vertus, iš komisijos pusės, kuri e, Bukareštą, Sofiją e, įspėja, ką nors darykite, bet kol įmasi veiksmų, pasirodo, kad yra per vėlu. Na ir paskutinis mano raginimas komisijai. Nuėjęs, nuėjose pagrinduose tuo met, kai aplinkos apsaugos komitetas patvirtins pranešimą dėl bioįvairovės, mums reikia ribų terminų e, vyriausybių veiksmams ir, ir komisijos taip pat. Nes kitai, kit, kitaip mes pasyviai padėsime gamtos naikinimui. Mūsų pasiūlymas prisidės prie gamtos ir bioįvairovės naikinimo. Čia atėjus lengva pasakyti, kad neturime pakankamai duomenų. Tai kiekgi dar tų duomenų reikia prieš imantis veiksmų? Aš manau, kad Bulgarijos atvejas ir ne tik Bulgarijos daugelis kitų. Jiems reikia numatyti terminus veiksmams, o ne tik paaiškinimams, kurie yra visiškai neveiksmingi. Ačiū. Ačiū, ponė Musinaro, ponė Auken. Noriu besąlygiškai pritarti e, kolegai. Nepaprastai svarbu veikti kuo greičiau. Būtent natūra direktyvos atveju matome, kad komisija yra labai silpna, e, galios lieka neįgyventintos. Kitu atveju mes tiesiog e, e, galime palaidoti visą savo gamtos apsaugos pastangas. Taigi, buvo paklausta, ar nereiktų nusiųsti misiją į Bulgariją. Bulgarijoje yra daugiau problemų, pajūryje ypač prieš keletą metų ten lankiausi. Siaubas ima, kai pareigūnai visiškai nerimtai žiūri į problemas, bet to iš kitos pusės piliečiai nori, kad mes imtumės veiksmų. Bulgarijoje gyventojai nėra abejingi Todėl turėtumėme pagalvoti apie misiją į Bulgariją. Ji duotų daug naudos. Eh, Ačiū, ponė Aukin. Ar dar kas nors prašo žodžio? Prašom. Keletą žodžių noriu tarti. Eh, pritariu kolegoms. Eh, manau, komisijos dialogas su valstybė narė turėtų prasidėti anksčiau dėl Natura 2000, dėl buveinių direktyvos, dėl kitų direktyvų, tačiau yra e, ši, reikia pažvelgti į tai, kas čia yra naudinga. Būtent ankstyvas dialogas padės valstybė nariai išvengti pažeidimų, būtent e, tokia yra min, mano mintis. Jeigu komisija pradės veikti tuo metu, kai yra akivaizdus direktyvų ir reglamentų pažeidimai, tai tikslas lieka nepasiektas. Todėl noriu apeliuoti e, bei pabrėžti, kad žinoma, tai atitinka ne tik e, rušių įvairovės, komisijos ar parlamento interesus, bet labiausia tai atitinka valstybės narės interesus ankstyvas informavimas leis išvengti pažeidimų, e, ypač kai kalbam apie pasienio regionus. Komisija e, daro prielaidą, kad viskas daroma pagal įstatymo raidę ir tik kai e, informuojama apie pažeidimus arba jie yra akivaizdus, bet kokios priemonės gali būti pavėluotos. E, todėl, manyčiau, toks ankstyvas dialogas turėtų būti laikomas e, komisijos teikiama pagalba valstybėms narėms. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également remercier la pétition. pažadų atšaukti. Mm, vis tik tai mm, kaip Bulgarijos valdžios, kuri, vyriausybės, kuri dabar yra valdžioje atstovė, noriu pabrėžti, kad tikrai mm, esame pasirengę ieškoti kartu šių problemų sprendimų ir tikrai labai dėkojame aktyviems Bulgarijos piliečiams, kurie savo veiksmais rodo, kad yra labai aktyvus noras apsaugoti Pues entonces yo le voy a dar el paso, antes de tomar cualquier decisión, a, a la señora Pérez. Ačiū. Prieš kokius tai sprendimus priimant, dar suteiksiu žodį peticijos teikėjai. Ar jūs norėtumėt kažką pridurti prie to, ką girdėjote dabar čia? Your... Ačiū už komentarus. Vienintelis aspektas, kurį norėčiau pridurti padėtis yra reikalinga e, skubių bei bendrų veiksmų, kurie turėtų imtis Bulgarijos vyriausybė, Europos komisija ir Europos parlamentas. Visą tai, ką regėjote, įvyko o, e, tarp pirmosios mūsų peticijos pateikimo ir šiandienos kasdien situacija vis prastėja. Veiksmai, kurių imasi naujoje vyriausybė, orientuojasi į ateitį, bet nesprendžiamos dabartinės bėdos. Jeigu paliksime jas nespręstomis, tai dar daugiau aplinkos bus sunaikinta pakankamai sudėtinga ankstesnių vyriausybių problemas spręsti. Taigi mums reikia EK ir EB pagalbos. Tai vienintelė viltis, kad natūra direktyva Bulgarijoje bus tinkamai gyvendinta. Ačiū. Dėkui. Pone manyčiau, galime baigti šio klausimų nagrinėjimą pakankamai. Vieninga buvo nuomonė, peticijos nagrinėjimą nagrinėsime, nagrinėjimą tęsime. Sekretoriatas e, pakankamai rimtai sureagavo, nors aš nesu, esu be kaklaraščio ir gal netrodo pats rimčiausias pirmininkas, bet sekretoriatas yra su kaklaraščiais ir matome, kad jis dirba labai rimtai. Manyčiau, aplinkos komitetas palaikys šią peticiją, ponė Čevek e, apie tai mus informavo. Ačiū, kad atvykote iš Bulgarijos, išdėstėte šią problemą, tikimės ją išspręsti jūs palaikys ne tik peticijų komitetas, bet ir Envi komitetas. Aplinkos e, komitetas turėtų dalyvauti e, šios problemos sprendimo darbose. O dabar 13 hmm, peticija. Toliau kalbėsiu itališkai tai peticija 0777 2009 metų. E, ponas Kinelį, Jungtinės karalystės pilietis, e, jis e, klauso dėl Vesberio aplinkelio ir kitų stambių greitkelių projektų. Taigi, kaip minėjau, peticija 0777. Welcome. Sveiki atvykę, ponė Kineslė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai atsiprašau, kad per ankstesnės diskusijas jūs regėjote šio balto e, arklio, šį balto arklio vaizdą ekranuose, tai tiesiog pirmas informacija, pirmoji informacinė skaidrė, kurią norėčiau pateikti. Taigi, ačiū peticijų komitetui, kad pripažytėte mūsų peticiją tinkamą. Ačiū komisijai už labai konstruktyvų bei e, naudingą e, informacinį pranešimą komitetui. Mano pranešimas, tikiuosi, padės komitetui per jo diskusijas. Atsiprašau, kad jis toks ilgas, pabandysiu išskirti svarbiausius aspektus, nes matau, kad mus pradeda laikas spausti, bei e, taip pat, e, kadangi norime išgirsti komisijos nuomonę gal išgirsime jūs nuomonę dėl sutarties pažeidimo procedūros pradėjimo. Taigi, norėčiau pristatyti kolegę Dželį Ragent, kuri parengė vaizdinę prezentacijos dalį. Ji yra e, White Horse Alliance e, valdymo komiteto viena pagrindinių aktyviščių. Mes susikūrėme prieš keletą metų. Mūsų tikslas kovoti prieš Vestberio aplinkelį. Ji taip pat buvo pietvakarių asamblėjos narė. Būtent jos pastangomis buvo atliktas atitikties aplinkai tyrimas pietvakarių regione jis daug ką pasako. Manome, kad valstybė narė nėra sukūrusi sistemos, kur ištikrintų atitikties buveinių direktyvai. Taigi, klausimas, ar nepakankamai finansuojama e, silpna e, agentūra gali tinkamai pateikti atsakymus. Būtent toks yra mūsų peticijos e, tikslas. Prieš metus pateikėme šią peticiją, e, tuomet, kai regėjome, jog e, bus judama į priekį, buvo ieškoma e, įmonių, kurios galėtų gyvendinti projektą. Būkštaujame, kad darbai neišvengiamai pažeis buveinės direktyvą dėl e, rūšių apsaugos bei Natura 2000 buveinių. Čia jūs regite mm, vaizdus, kraštovaizdžius kalvotos vietovės ir mes e, turime suvokti, kad buldozeriai e, sugriaus šį kraštovaizdį, kalkakmenio kalvas ir tai yra, kad tai reiškia, kad prarasime daug daugiau negi šitą gražų kraštovaizdį. Nuo pat pradžių laikėmės nuomonės, kad ši vieta yra tam tikras e, lakmuso vaubirėlis. Jeigu mes čia e, galime statyti aplinkelį, juos bus galima statyti bet kur. E, kaip regite iš skaidrių Tai kraštovaizdis bei mūsų organizacijai, kad kraštovaizdis yra labai ypatingas iš e, geležies amžiaus e, atėjęs ir susiformavęs 51 metais e, po karo buvo pripažintas kraštovaizdžio ypatingumas, kai nacionalinė kraštovaizdžio komisija rekomendavo šią e, vietovę paskelbti nacionaliniu parku ar nepaprasto grožio vietovę. Čia jūs matote žemėlapį e, šios vietovės. Deja, kraštovaizdis nebuvo tinkamai apsaugotas. Manyčiau, kad tai buvo susijęs su tuo, kad gynybos ministerija nenori atsisakyti nuosavybės teisių į tam tikras e, šios vietovės dalis. Taigi mūsų tikslas yra apsaugoti vietos kraštovaizdį. Taip pat e, vandens e, apsauginės sritis buvo sukurtos ir vandens išteklius reikia apsaugoti, nes jie svarbus e, ne tik gyventojams, bet ir gyvūnams, kurie ten gyvena. Deja, aplinkos agentūra nesuteikė tinkamos paramos, biovairovės svarba visiems akivaizdi, bet ypatingos E, apsaugos zonos dėje nebuvo sukurtos ir e, agentūros e, strategija neatspindėjo mūsų minčių, jį laikėsi kitokio požiūrį, tai kaip reikia išsaugoti šią vietovę, toliau Natura 2000 vietovės ypatingai svarbios ir kurios turi būti išsaugotos ir jos yra svarbios ten gyvenančių šikšnosparnių rūšių išsaugojimui. Thank you. Um... Kadangi ten gyvena didysis pasagnusis e, ir Bekšteino peleusis, tai yra šikšnosparnių rūšis. Taigi, kaip jau minėjau, būtinai saugoti tas šikšnosparnių rūšis e, tarp Bato ir Bretfordo teritorijų. Mes matom, mename, kad reikia išsaugoti šias vietovės, kuriuose gyvena šiksnosparniai. Iš pradžių Britanijos agentūra priešinosi, bet e, po to sutiko su mūsų argumentais, nors ne iki galo, tai turi, gali turėti tam tikrą neigiamą poveikį šiems, šioms iešnosparnių rušims. Žemėlapis atspindi trečiųjų metų situaciją, duomenys paskelbti ketvirtaisiais metais, būtent įvairios šikšnosparnių rūšis, e, kurios čia gyvena, įskaitant tris e, antrajame direktyvės priedė minimos e, rūšis. E, ir Bato ir Bechsteino peliausis taip pat buvo vėliau aptiktas. Man nerima kelia e, tai, kad tekstas yra ilgas, o mm, laiko labai mažai. Gal galėtumėte pasakyti, kiekgi dar laiko turėčiau? Uh, sorry. Um. So I have problems with coordinating this presentation. Uh, um, anyway, we, we um, believe that unless we had um, defended the importance of this mes nori apginti vietos e, gyvūniją, todėl būtina atitinkamą apsaugos sistemą sukurti manome, kad e, kol kas e, nieko gero mums ateitis nežada, nes kelių tiesimą labai sunku sustabdyti. E, pasakysiu, kad prieš metus mes turime beprecedentį atvejį, kuomet kelio tiesimas buvo sustabdytas visuomenės įsikišimu, kadangi kelio svarba negalėjo nuneikti tos žalos, kuri būtų padaryta aplinkai toje teritorijoje, kur kelias tiesiamas, nepaisant e, garbių aplinkosaugininkų pateiktų argumentų, nei inspektoriai, nei vyriausybė nekvestionavo Natural England agentūros uh, sprendimo, kad negalima tiesti kelio per šią teritoriją. Mes e, vis dėlto laikome savo pozicijas, tačiau Natural England nieko nepri, niekaip neprisidėjo kraštovaizdžio išsaugojimui, kurio unikalumas yra ypatingas. Apskritai visa buveinių direktyva lieka atviro klausimu, o gyvūnai Europoje yra pažeidžiami kaip niekada. Manyčiau, kad e, mūsų patirtis Vestberyje ir pietvakarių regione atspindi bendrą situaciją Junktinėje karalystėje bei tai, kaip yra nevykdoma habitatų, atsiprašau, buveinių direktyva. Šešiasdešimt ties sprendimu mums nepavyko užsitikrinti geresnės aplinkos apsaugos bei e, Natural England mūsų pasangų taip pat nepalaiko. Priminsiu, kad ši agentūra yra atsakinga už kraštovaizdžio ir gyvūnijos apsaugą Junktinėje karalystėje. Taigi aplinkelio darbai tiesi, tiesimo darbai e, yra vystomi ir netgi plečiami. Jūs matote, kokiegi yra planai šiame žemėlapyje. Norime sukurtų kelių koridorių tarp skirtingų greitkelių, kurių skaičius kalbėtojas minė ir e, kelių tinklas yra plėč, plečiamas neproporcingai, kadangi norima nutiesti naują 12 km atkarpą greitkelyje, pažeidimai gali būti dideli, nežinome ar šie planai bus įgyvendinti, kadangi finansavimo problemų atsirado, bet siūloma finansuoti šias, šios kelius iš e, lėšų skirtų namus, statybą infrastruktūros plėtrai, o visa tai e, reikštų, kad kelis kirstų e, Bekšteino pelėjausio svarbiausias gyvenamas teritorijas e, viename miške. Taigi Bato ir Bretforto STT mm, ir teritorijose tarp Redberio ir Solsberio lygumos šlaito šikšnusparnių, ypač didžiųjų pasagnuosių šikšnusparnių atžvilgių, e, yra imansime veiksmų, kurie būtų nepateisinami. E, galime konstatuoti, kad mm, Bato ir Bretforto STT ir teritorijos tarp Esberio ir Solsberio lygumos gyvenančių šikšnosparnių tarpusavio ryšys yra labai stiprus. E, profesorius e, savo vienoje ataskaitoje padarė mm, tokias išvaidas, kad ten gyvenanti gausi šikšnosparnų populiacija mm, pabrėžė STT svarbą ir e, reikia susilaikyti nuo skubių sprendimų. Deja, Natural England e, nepripažino, kad tokia sąsaja yra ir reiktų pakeisti vertinimus. It's, uh, the local office Um... Neseniai vietos skyrius įteikė skundą prieš e, grafystės e, vystimosi planus. Pirmą kartą e, regėjome, kaip buveinių direktyva tapo vienu esminiu faktoriu rengiant plėtrą, kadangi turime e, atsižvelgti į mm, Bato ir Bretfortą STT gyvenančių iš išnuosparnių buveinių svarbą. Gal pirmą kartą buveinių direktyva užkirs kelią infrastruktūros plėtros projektams – um, if you can see the screen, the... Dabar ekrane regite tai, kas mums rūpi labiausiai, būtent kokių principų e, laikomasi rengiant planus Junktinėje karalystėje, daug gražių žodžių, bet viskas galų gale išvirsta į man anksčiau pateiką klausimą, ar Natural England e, prieštarauja. Akivaizdu, kad mums reikia geresnio e, įvertinimo proceso nuo pat veiksmų pradžios, Turime įvertinti statybos pasiekmes, vieto kol, tas kol kas, kol kas nedaroma. Todėl Bato ir Bretfordo STT kelia didelį pavojų šie aplinkelių planai. Ačiū ir atsiprašau, kad tiek ilgai užtrukau savo pasisakymą. Ačiū, dabar suteiksiu galimybę Thank you, Madam Chair. I'll, I'll try to... Ačiū, ponia pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Peticijos teikėjas pateikė komitetui labai gerą aplinkybių apžvalgą. Kaip jisai sakė, kompetentingos Britų institucijos galų galę nusprendė neleisti Vesbirio aplinkelio statyti. O tai buvo didžiausias peticijos teikėjų rūpestis. Dabar peticijos autorius pasakė, kad nepaisant atsisakymo suteikti leidimą statyti kelius, peticijos e, teikėjas mano, kad yra pagrindo nerimauti dėl proceso dėl kurios svarstomas atsižvelgta į buveinių direktyvos nuostatas. Ir atsižvelgiant į tai, komisija paprašė Britų institucijas pateikti paaiškinimus ir mes tikimės gauti jų atsakymą per ateinančius du mėnesius. Kai turėsime atsakymą, mes parengsime tolesnę informaciją komitetui. Tai jūs žinotumėte, kokia yra Britų valdžios pozicija. E, atsižvelgiant į tą nerimą, kurį išdėstė šioje peticijos teikėja. Ponas Kešmanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Keista, kad po Kešmano kalba Kešmanas, tačiau malonu su jumis vėl susitikti. Mes labai turime mažai laiko, tai noriu pasakyti, kad komisija taip pat susirūpinusi ypač dėl to, kad e, griežtos, e, dėl griežtų buveinės direktyvos e, normų reikėtų palikti šią peticiją atvirą, kol gausime atsakymą iš Britų ir tuomet, kaip suprantu, lauksime komisijos sprendimo, ar įsipareigojimai įvykdyti, ar pažydimo procedūrą reikėtų tęsti. Taigi aš norėčiau pateikti peticijų tai autoriams už jų išdėstą informaciją. Visada sudėtingą klausimą, sunku sutalpinti į trumpą laiką, tačiau noriu padėkoti už tai, kad jūs atvykote čia ir kad atkreipėte mūsų dėmesį į šios nerimą keliančius dalykus. Ačiū. Mm, na mano pavardė gal ir panašiai pono Kešmen, e, tačiau e, nuomonė kiek e, kitokia. Kaip suprantu, aplinkelio statybos planai atidėj, atidėdami ir greičiausiai jo nebus toks, koks buvo planuotas, bet viskas, kas vyko iki tol, tikrai uh, kelia nerimą, atsižvelgiant į tai, kad ten daug retų šikšnosparnių rūšių gyvena. Reikia užtikrinti, kad direktyva būtų tinkamai taikoma valdininkų. Negalime baigti peticijos nagrinėjimą tol, kol nebus viskas išsiaiškinta. Man ten atrodo daug kas nešvaru. Ne, neveikiame pagal Europą europinės normas. Lauksime mm, to, ką dar komisija išsiaiškins, bei jos atsakymo po keleto mėnesių. Daugiau niekas nenori pasisakyti, gerai. Taigi peticija lieka atvira ir lauksime tolesnių paaiškinimų iš komisijos ir Junktinės karalystės valdžios institucijų. Na, o toliau paskutinis klausimas, 14 klausimas, 1632 2008 metų peticija, kurią pateikė Robertas Bidronas. Čia yra ponas Mičekas, kuris e, yra vienas iš peticijos teikėjų ir jam sutikiamas žodis. Atrodo, kad aš paskutinis, taigi pabandysiu kalbėti trumpai. Pone pirmininkė, labai ačiū kad leidote mums pristatyti savo peticiją. Tai yra labai didelė garbinga diena mūsų gėjų ir lesbiečių bendryjai, kad mes galime pristatyti šią peticiją parlamentui. Mūsų organizacijos pateikta peticija 8 metais e, iškelia labai specifinę problemą, kuri mūsų nuomonę pažeidė, pažeidžia Europos judėjimo laisvę, taip pat pagrindinės žmogaus teisės, teisė į privatumą ir šeiminį gyvenimą. Mūsų peticija susijusi su situacijomis, kai Lenkijos administracija nesuteikia e, vedybų sertifikatų e, Lenkijos piliečiams, kurie ketina sudaryti vienos lyties partnerystę ar vedybas e, kitose valstybės narėse. Garbingi parlamento nariai, kai žinote, Lenkija yra viena iš paskutinių ES šalių, kuri nepripažįsta tos pačios lyties santykių ir nesutikia jokių teisų, nei ekonominių, nei šeimininių. Kadangi nuo tada, kaip Lenkija įstojo ES struktūras, daugelis Lenkijos gėjų ir lesbiečių išvyko iš Lenkijos ir, žinoma, e, pradėjo santykius su užsieniečiais, užmėgė santykius su užsieniečiais. Dauguma ES šalių pripažįsta e, vienos lyties e, santykius ir reikalauja įrodyti iš jų, įrodyti, kad jie dar nėra vedę, tai yra iš anksnės sąlyga, kad jie galėtų vesti ar sudaryti partnerystę. Paprastai Lenkijos piliečiai tokius dokumentus gauna iš civilinės metrikacijos biurų dėja Lenkijos administracija atsisako išduoti reikalingus dokumentus Lenkijos piliečiams, kurie nori gauti vedybų pažymas tam, kad galėtų sudaryti vienos lyties e, partnerystę užsienyje, sakydami, kad nėra teisinio pagrindo tokiam, tokiai pažymai, nes Lenkijos teisinė sistema nepripažįsta ir nežino, nepripažįsta ir nežino tokios situacijos kaip vienos lyties vedybos ar e, registruota partnerystė. Tuo pat metu Lenkijos piliečiai, kurie nori susituokti užsienyje su kitos lyties partneriu, tokius dokumentus gauna be problemų. Atsižvelgiantis į šią situaciją, mes manome, kad vienintelė priežastis, dėl ko išduodamas toks neteisėtas atsisakymas, yra tai, kad, Lenk... kad uh, Tai yra, yra seksualinė orientacija. Mūsų organizacija gavo keletą skundų iš Lenkų gėjų ir lesbiečių, kurie norėjo legalizuoti savo santykius su e, žmonėmis Vokietijoje, Junktinėje karalystėje, Danijoje, Švedijoje. Jiems buvo visiems pateiktas neįjimas atsakymas. Mes manome, kad šio reiškinio mastas yra daug platesnis. Mes manome, kad yra stiprių argumentų, kad būtų galima daryti išvadą, jog Lenkijos administracinė praktika, kai atsisakoma išduoti vedybų pažymas Lenkijos piliečiams, kurie pasinaudoja pagrindinę teisę laisvai judėti ir kur, kurie ketina susituokti su tos pačios lyties partnerių e, kitoje valstybė narėje prieštarauja ES teisėjai. Norėtume pabrėžti, kad e, ES veikimo sutarties 20 straipsnis pripažįsta visų ES piliečių teisę persikelti ir laisvai gyventi valstybių narių teritorijoje. Mūsų nuomonė, Lenkijos administracijos praktika pažeidžia teisę į šeiminių gyvenimo pagarbą, ką Europos teisingumo teismas nuolat laiko apribojimų į judėjimo laisvę. Mes taip pat manome, kad tokia praktika negali būti pateisinta pagal viešosios tvarkos išlygą. Mes manome, kad nacionalinė administracinė praktika dėl vedybos, vedybinių pažymų išdavimo, nors ir nepatenka į ES teisės sritį, tačiau tai nereiškia, kad valstybė narė, vykdydama savo kompetenciją, negali at, e, nekreipti dėmesio į įsipareigojimus kylančius ES sutarčių. Taip pat mes norime pasakyti, kad teisė gerbti šeiminį gyvenimą yra taip pat saugoma ir pagrindinių teisų hartijos. Tai yra viena iš pagrindinių teisų garantuojama Europos žmogaus teisų konvencijos 8 straipsnėje, kuri pasirašyta Romoje 1950 metais, kuri pagal Europos teisingumo teismo praktika yra taip pat saugoma ES, pagal ES teisę. Mes manome, kad šio aspekto negalime išleisti iš akių Europos institucijose, vertinant mūsų problemą, kurią patikėme savo peticijoje, ypač atsižvelgiant į ES būsimą prisijungimą prie, Europos, prie konvencijos. Ačiū visiems uždėmesi. Ačiū. Komisijos vardu Rodrigo Belstra. Uh, yes. Ačiū pirmininkė. partnerystė su kitu neturi tos teisės, kurią galėtum gauti kaip kitos valstybės narės pilietis, kuris turėtų galimybę įrodyti, kad turi teisę sudaryti e, civilinę partnerystę ar santoką su tos pačios lyties asmeniu. Taigi, man atrodo, kad čia yra e, pareiga pateikti įrodymus. Ir čia aišku, kad kalbame apie įvairius argumentus, ne vien tik tai jurisprudencijos argumentus, teisę į šeiminį gyvenimą. Jeigu nori sudaryti, um, sukurti šeimą, mes turime įvairių šeimos apibrėžimų, jūs minėjote 2004 metų reglamentą, čia konkrečiai yra kalbama apie šeimas ir uh, tos pačios lyties partnerystės ir uh, e, santokos taip pat patenka į tą savoką. Taigi, jeigu norite uh, sukurti šeimą ir aš būtent čia kalbu, Taip, jūs teisus, būtent e, eina kalba apie šeimos narių susivienijimo teisę. Tačiau teisė į šeimą taip pat reiškia, kad kuomet sudarai šeimą, kuri yra teisiškai pripažįstama valstybėje narėje, e, susi, atsiranda visa eilė teisų ir atsakomybių, kurios teisiškai uh, tau tenka, turi ir teisės ir atsakomybės. Čia pateiksiu vieną pavyzdį civilinę partnerystę Junktinėje karalystėje. Čia aš turiu paskelbti, jog esu suinteresuotas asmuo, nes esu sudaręs civilinę partnerystę. Taigi, jeigu aš noriu, tarkime, jeigu partrenktų, tarkim, to tiklas mane a, kažkokie Londono aikštėje, um, kas priimtų sprendimą, tarkim, ar mano uh, reanimacijos visas um, mašinas išjungti ar ne galutinėje situacijoje, ar tai tas mano partneris turėtų teisę, pavyzdžiui, priimti tokį sprendimą ar ne. Jeigu tai būtų mano partneris Lenkas, tai tuomet jis neturėtų tokios galimybės, reiškia, priimti tą sprendimą. Aš prie priminčiau Hartijos 8 straipsnį ir taip pat Romos sutarties nuostas dėl žmogaus teisų konvencijos nuostų perkelimo į ES teisė, ES teisė negali prieštarauti e, Europos žmogaus teisų konvencijos. Lygiai taip pat Lisabono sutarčiai įsigaliojus pagrindinių teisų hartija lygiai taip pat galioja ES ir tas pats pasakytina ir apie savoką um, tos teisės į šeiminį gyvenimą. E, pirmininkė, tikrai um, pilietinių teisų ir laisvių klausimais labai esu aistringas, pozicijų gynėjas, galėčiau kalbėti valandų valandas, tačiau noriu pasakyti, kad atsižvelgiant į pagal tai, kad Amsterdamo sutartis 99 mm, metais sukūrė sąjunga, nes nediskriminavimo principas buvo įtrauktas į sutartį ir draudžiama diskriminuoti e, e, rasės etninės kilmės, lytinės orientacijos, e, lyties ir taip toliau pagrindų. Ir tai yra dabar ES veikimo sutarties 13 straipsnį ir 90 e, straipsnį taip pat sustiprinta pagrindinių teisų hartijoje. Lygiai taip pat reikia paminėti ir kitą e, svarbę savoką, tai yra nediskriminavimo tautybės, pilietybės pagrindų savoka. Jeigu pilietybės pagrindų o, valstybė narė vien dėl to, kad esi jos pilietis, atsisako išduoti dokumentą, kuris įrodo tavo e, te, juridinės teises, tavo um, neliečiamumą, tai jau yra um, diskriminavimas tautybės ar pilietybės pagrindų. Nes šiuo atveju tai, kad tu esi kitos valstybės pilietis, yra panaudojama prieš tave, pa, pa, pažeidžiant tavo teises. Ir čia taip pat peticijos teikėjų vardu aš norėčiau paraginti komisiją perskaityti šią peticiją, aš norėčiau paraginti pirmininkę, kad toliau nagrinėtumėm šią peticiją. Aš labai sveikinu šios peticijos pateikimą, nes iš tikrųjų yra akcentuojama civilinių partnerystų partneriščių ir tos pačios lyties santokų klausimą, kaip jos gali būti sudaromas, kaip visą tai veikia ES. Aš labai raginčiau analizuoti šią peticiją mano minėtų sutarčių pagrindų ir taip pat Europos teisingumo teismo mm, jurisprudencijos pagrindų ir visų tų kitų dokumentų, kurie yra išvardyti šioje peticijoje pagrindu. Ačiū. Ačiū dabar kolegė Rapti. Kašman ήταν... Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Kešman tiesiog pribloškė mūsų savo teisinėmis žiniomis ir puikiu situacijos išmanimu. Vargiai būtų įmanoma kažką pridurti prie pono Kešman pasisakymo. Klausydamas labai pagristų tos peticijos bei gerai argumentuoto komisijos atsakymo e, matau tokį sunkumą. Mes naudojame direktyvas, įstatymus, teisės aktus e, pasirinktinai. Tai reiškia, kad vos tik manome, jog jis e, mums tinka, iš karto išplečiama taikymos rytis, o jeigu e, mums kažkas nepatinka, mes nenorime pusiausvėros sugriauti ar kažko keisti, taikymos rytis iškart susiaurinama. Man tokia praktika netinka. Ja reiktų keisti. Galime bandyti tą daryti. Maničiau, tą galėsime padaryti neuždarydami tokių peticijų, apie kurias diskutuojame šiandien. Maničiau, jog tai, dėl ko turėtumėme kovoti, tai e, padėti europiečiams e, sakyti tiesą. E, ponas iš Lenkijos pasakė tiesą. Jis paprašė tai, ko norėtų. Jis norėtų sudaryti tos santoką su tos pačios lyties asmeniu, kadangi jis e, tą norėjo padaryti kitoje valstybėje narėje, jis negalėjo oficialiai skelbti gimtinį, jog tai santokos su tos, paties, tos pačios lyties asmeniu, bet mums reikia e, pripažinti pasirinkimo teisę kaip žmogišką, žmogaus teisę bei klausti, ar gali valstybė narė kištis į tokius reikalus. Kadangi valstybė narė panašiai besaugdama kišasi į kitos valstybės narės vidinius administracinius reikalus. Tai dar vienas problemas aspektas, kurį turėtumėme apmastyti. Be to, man nepriimtina, kai teisės aktai naudojami e, pridengti e, klausimams, kuriems spręsti mes neturime drąsos, nors instrumentų yra. Galiausia, noriu prisijungti prie kolegų, kurie išsakė nuomonę, jog reikia tęsti peticijos nagrinėjimą ne tik dėl šio turinio, dėl kurio galime sutarti ar nesutarti, bet dėl e, komisijos darbo metodų bei dėl to, kaip turėtų būti taikomi teisiniai instrumentai. Ačiū. E, Öfner. Ponas Hefner. Labai sudėtinga peticija, liko keletas minučių iki šeštos valandos, reikia e, greitai baigti posėdį, viskas sudėtinga dėl to, e, kadangi šeimos teisė yra valstybių narių kompetencijoje, to pakeisti neįmanoma, e, bent šiuo metu ir nenorime to keisti, bet kitas klausimas yra, ar e, gali valstybė narė atsisakyti išduoti dokumentus, e, kurie leistų panašias sąjungos sudaryti e, asmenims kitose valstybėse narėse. Būtent apie tokį atvejį diskutuojame. E, viskas pakankamai aiškiai išdėstyta. E, pritariu išsakytiems argumentams bei manau, jog reikia tęsti peticijos nagrinėjimą. Non ci sono altri interventi. Il rappresentante la... Daugiau norėčiau kalbėti nėra. Komisijos atstovas. Ačiū, pirmininkė. Dar keletas žodžių dėl to, kad mes puikiai suprantame situaciją ir kad mes e, suprantame, kad tos pačios lyties poros Lenkijoje negali sudaryti partnerystės kitoje valstybėje narėje. Bet nepaisant tos užuojautos na, ir, ir situacijos suvokimo, komisijai, apskritai ES svarbu elgtis pagal tas galės, kurias jos turi. Deja, taip nėra. Prieš čia atvykdami mes paskaitome, paskaitome tą teisinę nuomonę, kuri mums pasirodė teisiškai nepagrįsta. Ir nepaisant to viso supratimo, teisinė prasme mes neturime galių ir negalime pagal ES teisę nieko daryti. Negalime pasiūlyti tinkamo sprendimo. Ačiū. Ačiū, ponia Kešmanai. Tik noriu pateikti pasiūlymą. Atsižvelginti tai, kad kai kurie iš mūsų mes manome, kad tai yra susijęs su ES teise, direktyva 2004-58, nes taikoma, nes e, paneigiama teisė e, gyventi ten, kur nori. Mes norim, aš siūlau palikti šią peticiją nagrinėti ir reikėtų atitinkamui susitikti su tinkamu komisaru, tai būtų komisarė Reding turbūt. Turbūt jį galėtų su mumis ir norėtų su mumis atvirai aptarti šį klausimą. Na, tik pridurti, kad nagrinėjame du skirtingus klausimus. Pirmiausia, ar valstybė narė pripažinta tos pačios lyties sąjungos sudarytas kitoje valstybėje narėje? Ir kitas klausimas, ar gali valstybė narė atsidurti atsisakyti išduoti dokumentus, tokius du klausimus reikia atskirti. Mane domina, ar galima atsisakyti išduoti dokumentą. Ir e, dokumentų taip paprastai išduoti nega, atsisakyti negalima, e, kadangi yra piliečio teisė reikalauti, manyčiau, tos klausimus reiktų atskirti ir ateičiau panagrinėti. Daugiau pasisakymų nebus, atrodo. Manau, kad visi sutarė, kad Reikia toliau nagrinėti šią peticiją. Ir be to, ką pasakė komisijos atstovas, reikia pagalvoti ir tai, būtent kas svarbu mums, tai yra įvertinti, ar išdėstoje situacijoje yra diskriminacijos požymių. Ir tuo būdu bendrijos teisės pažeidimas kaip ponas Jaras aiškiai ir teisingai pasakė, reikia panagrinėti, ar nėra tolesnių bendrijos teisino pažeidimų atsisakant išduoti prašomą dokumentą dėl civilinio statuso. Nes man tai netrodo, kad darėtų su esamais teisės aktais ir nebūtina teikti pateisinimų, kai prašai išduoti dokumentą. Taigi manau, kad šiais pagrindais turime teisę ir pareigą ir toliau nagrinėti šią peticiją. Mano pasiūlymas yra ne tik palikti šią peticiją galioti, bet ir padaryti kažką, kad galėtume pateikti atsakymus. Todėl aš siūlau paprašyti greito atsakymo, galbūt iš pilietinių laisvų komiteto kuris šiuo metu analizuoja direktyvą. Tačiau mes oficialiai kreipsimės į tą komitetą ir paprašysime jų nuomonės apie direktyvą, kurią jie nagrinėja. Ir po to mes tą nuomonę įvertinsime ir pamatysime, ar reikia pasinaudoti kitomis dar priemonėmis. Tokia yra mano asmeninė nuomonė. Nežinau, ką Jūs manote. Nemanau, kad būtų verta kreiptis į Lenkijos institucijas, kad jos tai padarytų, nes manau, kad iš jų atsakymą jau turime. Tai yra išdėstyta peticija, žinoma, kokia yra nacionalinė teisė. Ir Lenkijos e, institucijos tą teisę gana griežtai taiko. Tačiau mums e, atrodo, kad e, ar yra dar jūsų nuomonė pra, pagrindo prašyti pateikti argumentų iš Lenkijos institucijų. Bet aš manau, kad geriausia būtų paprašyti Libė komiteto pateikti jų nuomonę. Taigi, atrodo, šiandien visus klausimus išnagrinėjame, taigi iki rydienos.